Proszę Państwa, rozpoczynamy nasze posiedzenie. Pradėsime mūsų posėdį. E, praleidome 15 minučių akademinių, palaukėme ir pradėsime darbą šiandieną. Mes kaip akademinėje aplinkoje dirbsime taip pat, nes esame numatę klausimą, kuriuo metu kalbėsime apie ES bitininkystės sektoriaus padėtį. Ir išklausysime mokslininkų požiūrių į šį klausimą. Dar kartą norėčiau nuoširdžiai pasveikinti jūs visus. Šiandieną, pirmadienį, e, vyksta e, komiteto posėdis šiandien po piet ir pirmas klausimas - darbo tvarkės tvirtinimas. Jūs visi esate darbo tvarkės projektą gavę. Šiandieną šešto klausimo nesvarstysime, vėliau, vėlesniam laikui nukeltas bus šis klausimas. Dėl pirmininko pranešimų antras klausimas galiu pasakyti, kad verčiama į 16 kalbų ir taip pat šis posėdis yra transliuojamas internetu. Trečias punktas, jeigu žies Antros trečios e, posėdžio protokolos tvirtinimas pagal įprastinę procedūrą. Galite išsakyti savo e, pastabas iki posėdžio pabaigos. O dabar ketvirtas mm, klausimas, viešasis klausimas padėties es bitininkystės sektorija e, tema. Šis klausimas nepaprastai svarbus žemės ūkio ateičiai Europos Sąjungos ir e, turime suvokti, kad e, šis sektorius išgyvena kritinę situaciją. E, žinome, kad e, daug, daugelį valstybių narių šio sektoriaus atstovai patiria labai rimtų problemų, o visuomenė apie tai nelabai uh, E, daug žino ir reikia kalbėti apie situaciją bitininkės sektoriuje ir reikia taip pat, kad suformuotų viešoji nuomonė atitinkama, kad būtų galima imtis priemonių. Reikia suprasti, kokios yra e, problemos, su kuriomis susiduria bitininkai ir taip pat e, reikia kalbėti apie medaus sektoriaus problemas. Mūsų klausimas sudeda iš dviejų dalių. Pirmąją kalbėsime apie bitininkystės sektoriaus būklę. Išklausysime pono Piterio Bros, kuris atstovauja Vengrijos bitininkų asociacijai. Taip pat Piteris Bros dirba įvairiose ekspertų grupėse, tarybos e, grupėje, e, dirba su Žemės ūkio generaliniu direktoratu, e, Kitas mūsų svečias, Peter Masku, jisai atstovauja Vokietijai ir taip pat Kopa Kogeka e, vadovas pasisakys, kiekvienam skirsiu po 10 minučių, o paskui e, bus galima surenkti klausimų atsakymų sesiją. Manau, kad galima šiek tiek užtęsti klausimą, kadangi, kaip sakiau, šeštas klausimas yra nukeltas į ateities būsimus posėdžius ir visi, kurie norės, galės pateikti klausimus, pasakyti. Turime salėje taip pat svečių ir jeigu jie norės, jie taip pat galės kalbėti. Ir antroji klausimo dalis skirta moksliniams dalykams. Kalbėsime apie bandomosius e, projektus ir įvairias iniciatyvas bedininkystės sektoriuje. Pirmasis e, antrąją dalį kalbės Thierry Dufren, kuris Prancūzijos bitinkystės observatorijos vadovas teigėjas, paskui pasakys Piotras e, Medrickis, jisai vadovauja moksliniams tyrimams bitininkystės sektoriuje. Jisai dirba Italijoje, Ir paskutinis e, šioje dalyje kalbės Norman Karek. Jis atstovauja e, bitininkystės tyrimo asociacijai ir taip pat dirba gyvenant projektą B4 Project. Manau, kad jau ir galime nebe dėlsti ilgiau. Kaip sakiau, pirmasis pasisakys ponas Piteris Bros. Suteiksiu Jums žodį. Prašom. Labai ačiū. Pirmininkė, Norėčiau nuoširdžiai Jums padėkoti už tai, kad tokią galimybę suteikėte šiandien po pietų. Labai retai Europos parlamente gali pasakyti bitininkai ir tikiuosi, kad ši popietė bus naudinga mums visiems. Dabar kalbėsiu savo gimtają kalbą ir noriu dar kartą padėkoti Jums už tokią galimybę. Jau padėkojau Jums ir dabar man skirtas 10 minučių. Norėčiau pakalbėti apie tai, e, kuo mes užsimame. Ir papasakosiu, kokios didžiausios yra bitininkų problemos. E, dažnai profesionalus bitininkai turi e, apie 150 ar daugiau avilių, bet kalbėsiu ne apie problemas susijusias e, su klimato kaita ar kitas problemas, pavyzdžiui, parazitai, kurie yra invaziniai, taip pat pesticidų, pesticidų žala. Tačiau aš kalbėsiu apie kitą problemą kuri bitininkystės sektoriui kelia didžiulės problemas, neleido ją, neleidžia jam vystytis. Ir aš atnešiau nuotrauką, atsinešiau, galėsite pasižiūrėti, jos bus pateiktos kaip skaidrės. Noriu pasakyti, kad 510 milijonų Europos Sąjungos gyventojų tikrai domisi bitininkystės sektoriumi, nes visi turi e, būti suinteresuoti tuo, kad tas sektorius būtų stiprus. Kartais gali kilti klausimas, kodėl tikriausiai visi komiteto nariai supranta, jog bitininkystės sektorius yra naudingas įvairiais požiūrės. Per daug nesipleisiu, tik pasakysiu, kad mes visi puikiai žinome, jog bitės apdulkina augalus ir žinome, koks, e, kokia svarba didžiulė bičių yra e, vaisių daržovių sektoriui. Prisimenant tai, reikia E, pasakyti, jog turime užtikrinti geras sąlygas e, bitėms. Kai kuriuose, pavyzdžiui, zonose e, sąlygos yra geros, gamtiniuose draustinės ir panašiai. Bet kaip užtikrinti geras sąlygas visur Europos Sąjungoje? mes turėtume galvoti apie tai ir galvoti, kaip užtikrinti, kad bitininkai galėtų užsidirbti pragyvenimui. Tokiu būdu jie galėtų išgyventi iš savo profesijos. Kitas klausimas. 510 milijonų gyventojų. Tiek yra Europos Sąjungoje gyventojų. Kaip galime užtikrinti, kad jie galėtų gauti kaip galima daugiau naudos iš šios sektoriaus ir kad tai nekainuotų žmonėms penelik daug, kad mokesčių mokėtojų lėšų nereikėtų daug. Manau, pigiausias būdas tam užtikrinti būtų toks. Jeigu kiekvienas ES pilietis pirktų medų, e, bičių pikį, e, bičių duonelę, e, žiedadulkės, tai padėtų sektoriui išgyventi. Ir žmonės turėtų pirmiausiai galvoti apie Europoje pagaminamus bičių e, produktus, tada žmonės užsimantis bitininkystę galėtų ir užsidirbti iš to. Kaip e, ką turėjau galvoje būtent tai, kad reikia užtikrinti, kad sektorius galėtų išgyventi, pats save išlaikyti. Taip pat žinome, kad beveik pusė paklausos e, patenkinama iš gamybos Europoje, bet tai yra tik 50 procentų. Ir kita vertus, nėra geros pardavimų rinkos ES medui ir klausimas yra kodėl. Atsakymas paprastas. E, reikia pasižiūrėti tas šalis, kurios e, daugiau gamina medaus negu kad suvartoja. Vokietija ir Belgija būtų tokios šalis. E, Vengrija, Ispanija, Kroatija, Bulgarija ir kai kurios kitos šalis taip pat priklausytų tai grupiai. Ir nėra pakankamai paklausos. Ir, kaip sakiau, paprasta yra labai priežastis viso to nėra rinkos išplėtotos. Didmeninėje rinkoje susiklostė tokia padėtis, kad e, medaus iš kitų šalių įvežama beveik tiek pat, kiek pagamina Europos Sąjunga ir nebėra skirtumo tarp tų dviejų elementų. Kodėl taip yra? Kodėl uh, tokia yra didmenė rinka? ir kodėl nevertinamas neskiriama pirmenybė neteikiama ES pagamintam medui. Pirmiausia, todėl, kad vartotojai nepakankamai gilinasi į tai. Ir negali atskirti ES medaus ir trečiose šalyse pagaminto medaus. žmonės paprasčiausiai nežino, kokia yra kilmė medaus, net pažįsta. O mažmeninės prekybos e, centruose žmonės renkasi 50 procentų medaus e, pagaminto Europos Sąjungoje e, patenka į mažmenės prekybos tinklus, 35 didmeninės. ES bitininkysės sektorius sustiprėtų tik tada, jeigu tie 35 procentai medaus parduodami per didmenės prekybos centrus e, pa, išauktų, kad būtų daug didesnis procentas taip parduodavo medaus. Ir e, koks mūsų tikslas, ką galvojame galime padaryti ES lygmenių, kad padėtume bitininkams? E, Aišku yra tai, kad jeigu e, žmonės e, vartos daugiau medaus ir jeigu galvos apie tai, kaip užsitikrinti, kad tai nebūtų kengsminga sveikatai, mums reikia e, užtikrinti atsekamumą medaus ir kalbėti apie privalumus Europoje pagaminamo medaus, ne trečių, iš trečių šalių atkeliaujančio. Jeigu mes neparemsime bitininkysės sektorius, tai sudarys panaši situacija kaip Junktinėse Amerikos valstijose, e, kur bitininkystės ir vaisių bei daržovių sektoriai šiuo metu e, skundžiasi, jie sako, galima importuoti bites, bet negali importuoti apdulkinimo Mes e, turėjome anksčiau 40 tūkstančių bičių šeimų, dabar liko apie 4 tūkstančius, nes politikai anksčiau visiškai ignoravo šį sektorių, o dabar priimami sprendimai jau yra ganėtinai pavėluoti. Už kiekvieną avilį Junktinėse valstijose mokama 160 dolerių už uh, apdulkinimą ir mes turime galvoti, kaip keisti savo politiką. 2001 metais yra priimtas atitinkamas ES teisės aktas, pagal kurį privaloma nurodyti medaus kilmę vartotojas turi e, žinoti, iš kur atkeliauja medus. Šioje skaidrėje nematyti aiškiai tokios nuorodos. Tai gali būti medaus mišinys. E, tai nurodytas kelios šalis, iš kurių yra atkeliavęs medus, jis yra sumaišytas. Ir šalis nurodomos. Kilmė yra nurodoma pagal tą valstybę, iš kurios atkeliauja didesnė, didžiausia medaus e, dalis. Ir taip pat galima pasakyti, kad iš tikrųjų labai yra sunku atsekti medaus kilmę. Galima būtų taip stengtis užtikrinti atsiekomumą Europoje ir jeigu tai mums pavyktų, iš tiesų įgytume didžiulį pranašumą. Paskutinis dalykas, ką reikėtų pasakyti, tai yra štai koks. Reikėtų išskirti kitus medaus tipus, tai būtent nenaturalų medų. Tai yra, pavyzdžiui, medus, kuris yra e, pagamintas iš kitų ingredientų. Ir jis yra labai panašus į natūralų medų, bet toks nėra. Taip jau yra daroma JAV. Yra ten atskiriamas e, netikras medus nuo natūralaus medaus. Ir netikro medaus medumi ten net negalima vadinti. Taip pat galėtume elgtis ir Europos Sąjungoje. Iš tiesų, mūsų lauktų labai didžiulis darbas, jeigu norėtume viso to pasiekti. Ir mūsų atstovas Norbert Erduš yra pateikęs prašymą keisti įstatymus, tuos, kurie yra mums svarbiausi. Ir tai nieko nekainuoja. Reikia tiesiog įdėti darbo. Ir noriu kreiptis į jūs visų savo kolegų bitininkų ES vardu atsižvelgti į mūsų prašymus ir patobulinti tuos teisės aktus, kurie galėtų užtikrinti gražią mūsų sektoriaus ateitį. Dėkui uždėmesi. Dziękujemy bardzo. W tej chwili poprosimy kolejnego. Labai ačiū. Dabar steiksiu žodį kitam kalbėtojui. Prašom, ponė Maskė. Ja, auch ich möchte mich herzlich bedanken für die Einladung, dass heute die Möglichkeit besteht. Aš taip pat norėčiau padėkoti Jums už suteiktą galimybę kreiptis į Europos parlamentą ir nušviesti situaciją taip, kaip mes ją suprantame Vokietijoje, kalbant apie bitininkystės sektorių. Visų pirma, reikėtų pažiūrėti į tai, kaip bitės neša medų, kaip jiems galima sudaryti tam reikalingas galimybės. Ir norime jums nupasakoti, kokia yra situacija tam, kad jūs galėtumėte mums padėti. Štai tokia yra ideali situacija. Jeigu bitės turi pakankamai maisto, tuomet e, jų kolonijos e, klesti. Vokietijoje yra didžiulis importo lygis ir mes galime tik tai 20 procentų rinkos paklausos padengti iš vietinio medaus. 80 procentų medaus yra importuojama. Taigi daugiausia natu, vietinį medų naudoja patys bitininkai ir jų šeimos. Bet e, Vokietijos bitininkų federacija turi maždaug 110 tūkstančių narių savo bitininkų asociacijoje. Deja, Šią žiemą žuvo 20 procentų visų bičių šeimų. Berlyne, Hamburge žuvo netgi daugiau nei 30 procentų. Ir dabar yra septynios kolonijos vienam kvadratiniam metrui. Tai buvo, tai buvo anksčiau, dabar yra vos dvi šeimos viename kvadratinėme metre. Ir pas mus yra pusantro milijono bitininkų. Deja, bitininkai laiko labai nedaug šeimų, o reikėtų laikyti bent dešimt šeimų. Profesionalus Bitininkai be abejo Vokietijoje veikia, aš ir pats esu tos mūsų federacijos narys ir yra maždaug šimtas e, tikrųjų narių. Vokietijoje tikrai norėtųsi, kad bitininkai galėtų dirbti pilnu pajėgumu. Bavarijoje reikalingos struktūros yra užtikrintos ir būtent Bavarijoje yra daugiausia bičių šeimų. Deja, jos nyksta. Kodėl taip yra? Na, bandėme nustatyti, kokios yra to priežastys ir pristatysiu Jums tas, kurias mes nustatėme. Tai yra parazitų keliama grėsmė. Vienas iš pagrindinių parazitų buvo įvežtas iš Azijos prieš keletą dešimtmečių. mečių taip pat e, yra e, pavojingos, e, pavojingi chemi, pavojingos cheminės medžiagos, kurios yra naudojamos augalų apsaugai, bet tos medžiagos yra kenksmingos bitėms. Tai yra vadinamieji medžiagų kokteiliai. Jie lieka gamtoje ir nuo jų bitės žūsta, miršta. Tokie, jeigu tokių produktų nesumažės, juos bus galima ir toliau naudoti, bitės nuo jų kenties ir toliau. Taip pat pasitaiko ir elementarių e, sužalojimų e, bičių šeimoms pavyzdžiui, dėl, jeigu, dėl gamtos stichijų ir panašiai. Na, gal į tos gamtinius faktorius reikėtų pasigilinti labiau. Tai dabar mes gilinamės į tai, kokį poveikį daro intensyvi intensyvus ūkininkavimas. Rapsų laukų uh, išplitimas buvo labai naudingas, nes bitės iš to gavo daug, maišo, daug maisto Ir svarbu vis tik tai, kad būtų ne per šaltos oro sąlygos. Oras čia labai svarbus. Jeigu tampa per šalta, bitės nebegali prinešti daug medaus. Taip pat ir, ir dėl to mažėja e, sunešamo medaus kiekis. Esu tikras, kad jūs esate girdėję apie įvykius prie Virtsburgo. Aš pats beje iš ten esu visai neseniai rapsų e, laukai tiesiog nepražydo. Ir aš pats turiu 50 šeimų ir e, jos labai pajuto tokią nesėkmę. Taigi, e, bitėms pakenkia ir tokie dalykai, taip pat žemė konsolidavimas e, labai kenkia bitėms. Tai buvo ir e, ankstesniais dešimtmečiais, kai buvo kertama nemaži skaičiai e, medžių, buvo išvežami ir tokie veiksmai buvo labai žalingi ir gyvūnams, ir vabzdžiams Be to, infrastruktūros plėtimas, namų statybos, visa tai irgi mažina bičių maisto plotus. Labai mažai yra paliekamų plotų, kurie, kur tiesiog auga e, pievos. Dabar labai stipriai plečiasi ir miestai, e, gatvės, taigi mažėja augalų plotų nelabai daug yra likę sodų, kuriuose galima įtintis bitės. Yra Berlynas, Hamburgas, Nürnbergas. E, tai yra tokie miestai, kuriuose vasaros metu mm, bitės e, tampa labai panašios į vapsvas iš tikrųjų. Jos tiesiog gyvena ir, ir elgesi taip kaip vapsvos. Taip ir dėl to, kad tose miestuose trūksta laukinės gamtos. Bitės neišgyvena tose su, surtose vietose arba kur yra laukinė gamta iš vis iš, išnaikinama. Žalinimo pastangos yra geras žingsnis pirmin, bet e, jo rezultatai dar yra pakankamai nežymus ūkininkams yra skiriamos baudos, jeigu jie nesilaiko teisės aktų ir yra taikomi didžiuliai pribojimai bitininkams, kurie dėl e, laikomų plotų, kuriuose bitės galėtų rinkti medų, jeigu nori daugiau to ploto turėti, negu numatyta įstatymuose, jums yra skiriama bauda. Taigi, ūkininkai yra priversti imtis kitokio požiūrio ir savo turimus plotus naudoti kitiems tikslams. Taigi, tie dabar augalai, kurie, iš kurių bitės neša daug, e, daug medaus, yra, jų plotai mažėja, galvijai yra šeriami nenatūraliu šienu, dėl to e, jo auginamo, šieno auginimo plotai mažėja ir bitėms lieka vis mažiau ploto. Biologinė įvairovė taip pat mažėja. Alfalfa, e, kiti Ir iš tikrųjų mūsų vienintelė viltis yra rapsai. Pažiūrėjus į šį e, vaizdą, matome, kaip buvo anksčiau. E, buvo 1,6 milijono hektarų rapsų laukų, bet dabar tai skamba lik svajonė. Pastaiko atveju, kai nors e, pats augalas augamis nežydi, bitės negali juo naudotis. Na ir dar paskutinis dalykas. Kalbant apie auginamas kultūras, pavasarį e, jų būna labai daug, o ir tarsi e, ūkininkai būtų linkę turėti auginti vaismedžius, kurie taip pat bitėm yra naudingi, bet e, kainos už vaisius yra tokios mažos, kad ūkininkai tiesiog nenori to daryti. Taigi išnyksta labai daug bitėms naudingų augalų rūšių. Pienių mažėja. Pažiūrėkite ir šią nuotrauką. Matote vaismedžius ir pievą. Štai tokio vaizdelio norėtų bitininkai. Deja, tie augalai, e, nors jie yra labai maistingi, net ir, ka, ir galvijams, ir karvėms, e, jie, tie augalai yra laikomi pikdžiolėmis, taigi jie naikinami. Taip pat e, tai nėra viena augalų rūšis, kur yra naikinama. Rūgegelės taip pat irgi jos taip pat naikinamos. joms laikinai naudojamas glifosatas, kuris taip pat kenkia bitėms. Dėl to mums tenka ieškoti kitų augalų rūšių, kurios galėtų pakeisti kukurūzus ir kitas nykstančias e, augalų rūšis. Taigi, kaip sakiau, reikia ieškoti kitokių augalų, e, taip pat iš ko gaminti biomasę ir reikia e, labai įvertinti žalinimo pastangas. Taip pat e, dėl kamelios, kurios žydė gegužės mėnesį, taip pat rugegelės, aguonos, būtų galima jas sodinti prie pagrindinių uh, javų laukų, bet tam reikėtų sumažinti biurokratiją. Štai taip galėtų atrodyti e, privatus sodas. Tai yra mano paties sodas, matote, ten skraido draugeliai. Ir Ši gėlė, kurią matėte, įtraukia ne tik bitės, bet ir draugelius. Na tai taip trumpai, ačiū uždėmesi. Ir štai tokia galėtų būti santrauka to, ko mes norėtume laikotarpėje po 2020 metų. Labai ačiū. Toliau ponas Etien Pornu. Jis pabaigs pirmąją mūsų klausimų dalį. Prašau. Labai ačiū. Aš pabandysiu labai trumpai e, aptarti abidingystės situaciją Europoje, sutarsiu dėmesį į tuos klausimus, kuriais mes kopa, ko, žekoje dirbame daugiausia. Štai pristatau jums mm, didelį žemėlapį, kur matote, kokia yra situacija bitininkystės Europoje. Kuo tamsesnė spalva, tuo intensyvesnė yra bitininkystė, tuo daugiau yra bičių populiacijų. Kaip matote, šiaurėje mažiau, į pietus e, bitininkystė tampa vis svarbesnė mm, ūkio dalimi. Dabar kiek kiekvienoje valstybėje, aišku, bitininkystė pasižymi tuo, kad yra labai daug e, bitininkų, iki 5 procentų yra profesionalų tik tai, tai aišku, kad didžioji dalis yra neprofesionalai bitininkai. Dargros daug kalbėjo apie rinkos situaciją, o čia aš norėčiau Jums parodyti skaidrę, kur matote bendrai Europos situaciją medaus rinkos prasme. Kaip matote, aišku, mes atsiliekame nuo Kinijos smarkiai. Kas yra įdomu um, Europos atveju, tai čia yra pirma to stulpelio dalis, tai yra um, importavimas medaus, importo dalis labai didelė. Kartu su JAV mes uh, esame pagrindiniai medaus importuotojai pasaulyje. Tai reiškia, kad mes nepakankamai medaus pagaminame ir labai dalis, aišku, produktas atkeliauja iš Kinijos. Čia matote skirtingose valstybėse narėse, kokia yra gamybos situacija. Ispanija, Rumunija pirmauja, kaip matote, daugiausia medaus pagamina, bet pavyzdžiui, Vokietija, kur a, iš tikrųjų a, daug yra medaus gaminama, bet e, didelė dalis e, čia yra būtent e, pramoninių būdų pagaminamas medus, tai yra stambių labai ūkių. O didelė dalis, aišku, atkeliauja ir iš uh, kitų valstybių, ne ES. Ponas Arabela, matau, salėje žino, aišku, kad Belgija kokia yra situacija, labai mažai pagaminame čia medaus, labai daug importuojame. Ir didžiausia problema iš tikrųjų yra reeksportavimas medaus. Ir tuomet kila klausimas, ar tai yra europinis medus, ar tai yra e, medus atkeliavęs iš Kinijos ir po to reeksportuojamas toliau. Tai iš tikrųjų labai daug yra tranzito, tranzitų e, mūsų europinėje rinkoje rinkoje keliaujančio medaus. Ir statistiką matome, kuri iš tikrųjų praktiškai nebevaldoma. Toliau dar viena skaidrė, kuri man labai patinka. Situacija mažai dabar yra pasikeitusi. Tai yra būtent um, importas iš Kinijos medaus ir matome praktiškai nuo nulio iki 50 procentų. Uh, yra e, importuojamo medaus būtent iš Kinijos. Kodėl? Todėl, kad kiniškas medus yra pigiausias rinkoje. Maždaug prieš metus Ukraina buvo pakeitusi Kiniją, nes dar pigesnis buvo medus ten, tai aišku, iš karto operatoriai e, pasisuko į Ukrainą ir pradėjo vežti iš ten, bet po to Aišku, situacija kiek pasikeitė, kadangi Kinijos svoris rinkoje yra labai didelis. Aišku, kyla klausimų tada dėl medaus, ar iš tikrųjų tas medus yra tikras medus, ar nėra jis ultrafiltruotas. Žinote, įvairios dervos, kurios paskui dinga, dinksta visiškai iš medaus. Iš esmės, ta Kinija įvaldžiusi tuos visus procesus ir pas, E, bitės sudeda medų ir labai greitai tas medus yra surenkamas, neleidžiama jam subręsti. Tai yra ir didžiulė problema ir būtent tai išplaukia iš jų taikomos e, bitininkistės praktikos. Ir aišku, tai yra tokia beprotiška rinka, tai įvertinant tokią situaciją ir mes kreipėmės ir į komisiją, mūsų jį išklausė ir užsakė tyrimą įvertinti, kokia yra situacija su reikalavimu netitinkančiu falsifikuotu medumi iš esmės atkeliaujančių iš už Europos ribų, kokia yra situacija Europoje. Ir Mm, valstybės narės, ką yra nustačiusios, situacija nekokia yra, yra daug uh, Mm, problemų, yra pavyzdžiui ir, ir, ir tokio, ir keli procentai medaus, kur yra įvairių priedų, yra ir keli procentai medaus, kur um, yra blogos, blogas ženklinimas ir taip toliau. Yra, aišku, stebėsinos centras ir visas tas medus, kuris praeina valstybių narių kontrolę ir tas bendras tyrimų centras e, teigia, kad apie 14 procentų medaus netitinka reikalavimai yra falsifikuoti izoliuotas. Ir įsivaizduojate, kokia tai yra situacija. Mes žinome, kad medus yra tarp dešimties dažniausiai falsifikuojamų e, e, produktų ir iš esmės trečias pasaulyje produktas, kuris dažniausiai yra e, keičiamas, falsifikuojamas, tai iš tikrųjų uh, Tai yra labai labai rimta problema. Yra visas veiksmų planas, kuris turėtų būti gyvenintas, stengiantis taisyti situaciją. Ta situacija stebima tiek valstybėse narėse, tiek ir importuojamo medaus atveju. Aš nesakyčiau, kuri situacija yra blogė, kurio medaus atvejis yra blogesnis. Abiejose situacijose tikrai yra daug problemų. Be to, pavyzdžiui, su vašku yra problemų. Pavyzdžiui, kolonijos nebesugebėdavo išgyventi todėl, to, kodėl? Todėl, kad, kaip tyrimai parodė, būtent dėl vaško yra didžiulė problema, tai yra tarptautinė rinka, kur ir čia, aišku, didžioji dalis vaško atkeliauja iš Kinijos ilgai ir problema yra ta, kad e, bitės nebegali e, funkcionuoti, nebestato korių iš to vaško nenaudoja ir viskas, jos nyksta, jos nebeišgyvena. Aišku, yra rentabilumo problemas, 25 e, tūkstančiai Yra problemų su bičių kolonijomis, su, su vašku ir bitininkai nebežino, ką daryti. Iš tikrųjų, tai ekonominė problema labai rimta ir Kopako žekoje mes e, mastome tais klausimais, galvojame, ką daryti ir tarptautiniu mastu taip pat reikia visų pirma mm, galvoti apie mūsų bitininkų galimybės e, gaminti medų, kaip sustiprinti jas, nes tikrai techninių reikia e, priemonių. Yra 50 metų senumo gal procesai taikomi, iš tikrųjų labai sunku kažką padaryti, jeigu nesi ekspertas, tiesiog neišsilaikai vaikai. Tai yra didžiulė problema, nes tada nyksta ir, ir bitės nyksta, ir bitininkai, e, ir galvojant apie profesionalus, irgi mm, reikia ir bitės e, išlaikyti, bet reikia dar ir išsilaikyti ekonomiškai. E, ir kaip Peter sakė, tai yra labai rimta problema, būtent siekiant išsaugoti bitininkystę, kad ji galėtų užtikrinti mūsų augalų apdulkinimą, tai labai reikia padėti mūsų bitininkams. Ir reikia stebėti atitinkamai rinkos visus parametrus. Ir ir um, teisingai bitininkistės rėmimo programa čia paminėtina atitinkamai ypač tam skirtos priemonės. E, bet dėja biudžetas tas pats. E, papildomų tik tai priemonių numatyta, bet reikia labai svarbu atsekamumą medaus įtvirtinti, nes kol nėra atsekamumo, negali nieko daryti, jokių priemonių pritaikyti. Tai yra esmi, atsekamumas yra esminė e, e, prielaida siekiant sprendimų, nes, aišku, reikia aiškinti sukčiavimo atvejus, atsekti juos maisto srityje medus yra tokia stabiliausia gal prekė ir nėra pakankamai kontrolės. Aišku, kai nėra kontrolės, yra sukčiavimo daug atveju ir valstybės narės, žinoma, turi daugiau energijos čia įdėti, būtent atliekant tyrimus kontrolę šioje srityje. Mm, taigi, kalbėjau apie vašką, galim kalbėti apie žedadulkės, galim kalbėti apie. Uh, Dėl bičių donelės, pavyzdžiui, koks realiai procentas yra. Mes neturime iškaus apibrėžimo, kas tai yra. Jau parlamente keli mėnesiai buvo kalbama apie tai, kad reikia duomenų apie, apie tai, bet ne, bet tai nėra vaškas, tai nėra žitadulkės. Kas tai yra? čia gali tada sukčiauti, kaip tik tai nori, nėra aiškaus apibrėžimo. Užtektų vieno dalyko, kad būtų patvirtintas aiškus apibrėžimas ir viskas sukčiavimo iš karto sumažėtų. Toliau žiedadulkinimas, štai matote žemėlapį, kur regionai, kur, kur reikalingas apdulkinimas labai intensyvaus lygio. E, čia aišku viskas priklauso nuo žemės ūkio situacijos. Dabar toliau kitas klausimas. E, bičių nykimas tai yra labai aktualus klausimas ir pavyzdžiui 25 procentai bičių yra sunykę Valonijoje, Belgijos pietinėje dalyje. Štai matote raudonos to zonos, tai yra didžiulės rizikos zonos. Praktiškai pusė Europos, įsivaizduokite, tai yra baisu. E, ką mes galėtumėm padaryti, kad reikia, aišku, kelti klausimus dėl, um, dėl kenkėjų, aišku, dėl biologinės įvairovės mažėjimo, aišku, tai yra kaltininkai to, kodėl mažėja um, bičių skaičius uh, grėsmės ateičiai, tai aišku, ta žymioji uh, Azijos uh, Vapsva, Vesko Velutina ir matome štai kokią situaciją e, dešinėje pusėje. E, dar ne, matote zonos, kur dar potencialiai gali įsitvirtinti, dar nebaigiai savo to kelio. Iš tikrųjų labai sudėtinga su jo kovoti. Toliau kitas parazitas, tai etina tumida, um, irgi arkutė kel, kenkėjas atkeliavęs iš, iš Afrikos, iš Azijos, užpuolusi ir, ir Europą, ir Ameriką. Ir, ir tai yra labai rimta problema ir reikalinga reikalinga labai aiški strategija. Čia ne vien Agri, bet ir Santos generalinis direktoratas turi dirbti. Iš tikrųjų, um, Labai svarbi yra paramos bitininkam programa, dėja biudžetas nepakankamas. Aišku, reikia kalbėti apie antrą žemės ūkio politikos ramstį, reikalingos priemonės ir dėl pesticidų, pavyzdžiui, Santė generalinis direktoratas nemažai priemonių jau ėmėsi, reikia toliau dar dirbti, valstybių narių lygmenių labai daug dirbti. Uh, Mm, dabar tie testai dėl medžiagų, kurios kenkia bitėms, veterinarai daug dirbo, yra daug referencinių laboratorijų ir daug gerų gražių iniciatyvų. Mm, e, EFSA dirba e, su programa, kuri vadinasi Must Be. Mm, bitės turi išlikti ir e, yra visa eilė ir finansavimo programų čia numatyta. <laughs> Man atrodo, aš jau viršiau man skirtą laiką, tai aš labai dėkuoju už jūsų dėmesį ir tikiuosi jūsų paramos mūsų sektoriai. Witam Państwa jeszcze raz. Dėkoju dar kartą visiems kalbėjusiems. Prisiminėme e, prisimėme jūsų išklauskai, ką, jeigu, pavyzdžiui, dabar ponė Liulink būtų tarp mūsų, kuri yra pagarsėjusi bitininkysės sektoriaus gynėjai, būtinai būtų pasisakiusi. Ji nepaprastai daug iniciatyvų pradėjo bitininkysės sektoriuje. Keletas kolegų jau nori pasisakyti, pusantros minutės skirsiu kiekvienam. Pirmiausiai suteiksiu žodį ponui Perum. Kolegos, šis e, sektorius yra nepaprastai svarbus kaimiškų teritorijų išgyvenimų ir labai ačiū, kad surinktas šis klausimas. Labai dėkoju svečiui iš Prancūzijos, kuris pasisakė ir suprantu tuos dalykus, problemas, kurias minėjote, taip pat argumentus, bet manau, kad medaus problema nėra tik tai žemės ūkio problema, bet ir politinė problema. Tai yra ne ir nesveikatos problemų, bet ir e, importo etikėčių, e, ženklinimo etiketėmis problema, bet pirmiausiai tai yra politinė problema. Yra tai problemų dėl importo, pirmiausiai iš Kinijos. Žinome, kad šiandieną mes galbūt turėtume laikytis ekonominio patriotizmo, kad paremtume šį uh, sektorių, nes mes galime užtikrinti, pavyzdžiui, Prancūzijoje kaip ir Europoje aukštą medaus kokybę ir reikia užtikrinti, kad vartotojai gautų tokį mm, medų. Dėl ženklinimo taip, tai labai svarbu, bet kaip ir medo, mėsos atveju, taip pat kitų e, produktų atveju nepakankamas yra ženklinimas. Ir jeigu pasižiūrėsime į mm, bitininkysės sektorių Prancūzijoje 40 procentų per e, daugiau kaip 10 metų dingo, išnyko ir reikia kalbėti apie žemės ūkį, bet ir apie bininkystę. Matome, kad žemės ūkis e, siaurėja, mažėja šiame sektorėje dirbančių žmonių, taip pat ir bitininkystėje e, yra žmonių, kurie dirba E, žemės ūkio labui ir mes turime taip pat atsigręžti į bitininkus, kurie taip pat tą daro. Ponas Andrėjų, dėkoju pirmininkė, aš norėčiau savo ruoštų padėkoti svečiams, kurie pasisakė. Labai aiškiai įvardėjo, kokia yra situacija ir taip pat mes esame E, turime daryti kažką, turime dirbti. Jūs minėjote tai, kad nyksta bičių šeimos, mažėja bitininkų, e, intensyvų žemės ūkis, įvairovės e, nikimas, pesticidų naudojimas, taip pat patogenai ir įvairūs kenkiai kaip varo virusas ir panašus, invazinės rūšys klimato kaita, visi tie elementai turi neigiamą poveikį šiam sektoriui E, jeigu prisiminsite, tai, ką sakė pirmasis mūsų svečias, e, aš norėčiau pateikti klausimą jums apie e, bioįvairovę. Jūs minėjote apie tai, kad yra tam tikrų iniciatyvų, viena iš jų, pavyzdžiui, Natura 2000, kuri mm, siekia išsaugoti įvairovę gamtos ir kitas dalykas – E, komisijos e, deleguotieji aktai ir ekologiniai aspektai reikia užtikrinti, kad nebūtų naudojami pesticidai, pavyzdžiui, jų pagal užtikrinti, kad nebūtų naudojami pesticidai ekologinėse, ekologinės žemdirbystės e, zonose. Ir aš noriu paklausti jūsų apie tuos deleguotosius aktus, kuriuos siūlo komisija E, būtent reikia užtikrinti, kad nebūtų pesticidai naudojami ekologinėse zonose. Aš noriu paklausti, ką Jūs galvojate ir, pažiūrėjau, kodėl kopa ne, ne, neišreiškė savo pozicijas dėl tų komisijos deleguotojų aktų. Kitas klausimas, neturime daug laiko, bet norėčiau štai ko paklausti. E, šios sektoriaus profesijos e, aspektos stiprinimas – Tai yra labai rimtas klausimas ir mes turime deramai pagalvoti apie tai, nes turime galvoti apie apskritai e, žemės ūkio politikos bendrausios ateitį ir reikėtų siekti ats, ieškoti atsakymų šios klausimus. Ponas Vozu. Dėkoju. Dėvis pirminkė, manau, kad tikrai visi trys pasakymai buvo labai įdomus mūsų šalyje E, matome, kad dabar e, medaus pagamina nemažai, tačiau 30 procentų, 30 procentų sumažėja e, populiacija dėl mirtingumo bičių. Ir e, mes žinome, kad yra maždaug 2000 e, profesionalų bitininkų, kurie turi e, nuo 4 iki 5, 300 iki 400 avilių. Ir jie pagamina daugiausiai e, medaus. E, taip pat e, matome, kad iš rytų valstybė atkeliauja apie 70 procentų medaus pas mus. Ir tai kelia surūpinimą, kaip ir priekybos tarimai su Čile ar kitomis šalimis, iš kurių taip pat yra įvežamas medaus. Ir taip pat jūs minėjote, kad daug medaus įvežama iš Kinijos, kuris iš tikrųjų nėra medus. Uh, Ir norėčiau pasakyti, kad mes turime reaguoti į bitininkų susirūpinimą ir, kaip žinote, e, daug e, iš jų pasirenka ekologinį e, darbo būdą, bet labai dažnai vėluoja pagalba jiems skiriama ir ką galima padaryti, kad būtų galima pagerinti situaciją. Ponas Neuchl, ponė. Labai ačiū. Labai ačiū visiems e, kalbėjusiems svečiams dėl ženklinimo. Man atrodo, kaip ir e, pieno produktų atveju reikia aiškiai ženklinti medų, kad žinotume, iš kur jis atkeliauja. Ir iš tikrųjų viskas yra labai e, sudėtinga, bet aš manau, E, nežinau, ar dauguma parlamento narių pritartų ženklinimui, e, tiksliam kilmės ženklinimui pieno ar medaus. Bet tai yra labai svarbu. Ponas Maskė kalbėjo apie vieną labai svarbų dalyką. E, bitės randa daugiau maisto miestuose negu kaimuose. Man atrodo, kad tai yra baisi mintis, kurią mes Žemės ūkio komitete išgirdome. Uh, Iš tikrųjų, miestuose, mažuose, žaliuose plotuose, soduose bitės randa tikrai daugiau maisto negu kaimo vietovėse. Tai reiškia bankrotą kaimui. Žemė mūsų gal ir atrodo kaime žalia, bet ji visiškai netitinka biovirovės principų. Augalai kurie žydi geltonai, ne, neduoda maisto, neužtikrina maisto ir viskas e, yra daroma vaikantis komercinių interesų. Ir man atrodo, kad ponas Maskė labai tiksliai viską apibrėžė. Mums reikia ne apie 5, 6, 7 procentus žemės, bet reikia galvoti apie bendrą plotą ir galvoti, kaip užtikrinti įvairovę, kad atsirastų e, maisto bitėms. Dėkoju, aš norėčiau pritarti kolegijai Neuchal, kuris sakė, kad jeigu kad panaši bitininkystės sektorio padėtis kaip ir mm, pieno E, mėsos sektoriuje ir jeigu tas situacija tęsis, e, žmonės nebesupras, kas vyksta. Mums reikia panašių sistemų e, medaus sektoriuje kaip ir kitų produktų, pirmiausiai perdirbtų atveju. Ir Ir jūs, pirmininkė, turite prisiminti, kad e, jeigu mes toliau taip veiksime, tai parduotuvėse bus kažkas, kas nebus medus. Ir mes negalime su to taikstytis. Manau, kad reikia kilmę kontroliuoti greščiau. Tai yra vienas iš uždavinių Europos e, parlamentui. Kitas pastebėjimas importas. E, medus, e, bitininkystė, tai yra pirmiausiai susiję ne su rinka, o su įvairovė. Mes bandome kapitalizmo metodais paklausos, e, pasiūlos principais vadovautis. Ir toks didelis gausus importas medaus kelia pavojų ES žemės ūkio ateičiai. Negalime e, leisti, kad šiame sektoriuje situacija nesikeistų, nes jis yra nepaprastai svarbus ir turi būti svarbus ES visuomenė ir reikia daugiau dėmesio jam ateityje. Labai ačiū. Jūs E, kalbėjote apie pieną ir medų, bet prisimenu dabar jaunystę klausęs to, ką jūs sakėte, nes kai aš sirgdavau, mama man duodavo pieno su medumi, ponas Nikov. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė. Norėčiau padėkoti mūsų svečiams, kurie pristatė vaisininkysės sektoriaus e, būklę. Aš pats esu pranešėjas e, rengiu pranešimą medaus, dėl medaus. 80 procentų kultūrų turi būti apdulkintos. Ir tai reiškia, kad mes turime E, labai daug ką padaryti, kad išliktų šis sektorius ir manau, kad reikėtų finansuoti e, e, bitininkų, bitininkams skirti finansavimą, kad jie galėtų užtikrinti, jog kultūros būtų, už, būtų apdulkintos ir jungtinėse valstijose yra mokama uh, Taip pat neturėtume pamiršti, kad produktai, kurie naudojami kaip trašos kukurūzams ar kitoms kultūroms, yra nuodingos bitėms. Kita reforma sektoriaus turėtų atsižvelgti į e, šią problemą. Reikia, kad e, medžiagos naudojamos kaip trašos nekenktų e, bitėms. Matome, kad medus atkeliauja iš Ukrainos, iš Kinijos, iš kitur. Ir Europos Sąjungoje bitininkystė tarsi nustumta yra iš šona. Nedaug dėmesio skiriame šiam sektoriui. Man atrodo, kad reikėtų importo kvotas įvesti pirmiausia importo iš Ukrainos. Importo iš Ukrainos. Ir norėčiau pritarti kolegijai iš Vokietijos. Bulgarijoje, pavyzdžiui, matome, kad atsi, at, įvežamas medus iš uh, Kinijos, tai tada į jį įmaišoma tam tikras procentas bulgariško medaus ir jisai keliauja į Vokietiją ir sakoma, kad tai puikus bulgariškas medus. Bet iš tikrųjų tai yra prastos kokybės medus iš Kinijos. Reikia, kad būtų atsižvelgiama į tas problemas. Ateityje žinau, kad jūs esate pranešėjęs šiuo klausimu ir kad tikrai turite daug žinių. Tačiau e, norėčiau priminti, kad e, reikia visiems laikyti skirto kalbėjimo laiko. Ponas Hausling, Hoisling. Labai ačiū už įdomius pasisakymus. Noriu pasakyti, kad kalbant apie importą, reikia aiškesnio prekių žymėjimo. Nereikėtų gal visiškai uždrausti to, bet e, kontroliuoti Aš norėčiau, kad komisija patiktų savo atsakymą dėl vaško klausimo. Tai labai svarbu. Yra atliktas ne vienas tyrimas ir jis parodė, kad e, maždaug 70 procentų visų e, vabzdžių e, sumažėjo, tai ne vien tik tai bitės, bet ir bičių kritimas yra apskritai bendro vabzdžių skaičius mažėjimo pavyzdys. Pone Maskai, jūs minėjote, kad labai daug pesticidų yra naudojama ir tai e, jų liekanos atsiranda meduje, tai reikėtų žiūrėti, kaip tai vadinti. Kalbant apie e, augalų apsaugos produktus, komisija yra pareiškusi, kad norėtų, e, kad būtų atsisakyta tokių produktų, bet juk reikia pripažinti, kad kalbant apie tokio pobūdžio draudimus, tai iš pradžių tie draudimai yra labai negriežti. Ką Jūs manote apie nikotinidą? Ar Jūs manote, kad reikėtų jį visiškai uždrausti ir taip pat bleficidai? Jie yra karcinogenės medžiagos netgi. Kai ką Jūs manote apie tai? taip pat glifosatas yra naudojamas, bet e, juk tokių medžiagų naudojimas gali pakengti ir maisto kokybei. Dėkui. Noriu padėkoti pranešėjams, taip pat ir mūsų pirmininkui už tai, kad suorganizavo šį klausimą. Matau, kas vyksta bitininkystės sektoriuje, matau, kad ir Čia yra daug šio sektoriaus atstovų, bet e, vis tiek šiandien yra pirmadienis ir prieš tai buvo ilgasis savaitgalis, tai gal dėl to yra toks susidomėjimas šią temą. Na, bet kas dar yra įdomu, tai kad buvo skirta laiko Europos parlamento darbo tvarkėje šiai temai. Manau, kad pasisakymai buvo tikrai labai įdomus ir turiu vieną klausimą. Jeigu turėtumėte stebuklingą lasdelę, koks būtų svarbiausias dalykas, kurį išspręstumėte teisės aktų srityje šiame sektoriuje? Ponas Anju. Dėkuoju pirmininkė. Aš tikrai kai kas sužinojau šį, šią popietę, bet, dar, bet taip pat man e, dar labiau neaišku viskas pasidarė. Pavyzdžiui, du ponai, kurių vardas tas pats, Peteris, vardai tie patys, bet jų e, nuomonės visai kitokios. Ponas Mask nori mažiau uh, biurokratijos, o kitas Peteris, Peteris Bros nori daugiau reglamentavimo. Tai man dabar Įdomu, kaip čia yra, kodėl Peteris Bros pagėdavo daugiau, kad, kad daugiau būtų medaus parduodama didmeninėje priekyboje. Uh, Nežinau, man atrodo, kad gal visai neblogai, jeigu 65 procentai medaus parduodama mažmeninėje priekyboje. Gal galėtumėte paaiškinti, kodėl jūs norite, kad išauktų didmeninės priekybos mastai. O ponas Maskė sakė, kad 20 procentų e, bičių krito per žiemos metu Vokietijoje, kad dėl šalčio tai vyko. Ir taip pat mes nuolat girdime apie klimato kaitos poveikį bitai ir aš tai taip įsivaizduoju, kad jeigu klimatas šyla, tai darosi šilčiau, tai ne, irgi nelabai man aišku, kur čia problema. Vėlgi, ponas Maskė sako, kad e, augalų apsaugos produktai yra kenksmingi, tai gal būtų galima daugiau naudoti genetiškai modifikuotų augalų tuomet Europoje ir būtų galima mažiau naudoti augalų apsaugos produktų. Toliau glifosatas sakoma, kad jo per daug yra Europoje, bet mes jo nenaudojame. ES nėra naudojamas glifosatas augalams. Tai kaip tas glifosatas gali kelti problemų bitėms? Importas. Čia aš irgi pasimečiau šiek tiek, nes jis tarsi reiškia įsiveržimą į mūsų rinką ir daug importuojama į, e, iš JAV, kur yra daug e, geneškai modifikuotų e, augalų ir panašiai, taip pat yra importuojamas medus ir iš Kinijos, tai kągi netaip daro mūsų Europos bitininkai. Ir, ir taip pat kokių bičių rūšių reikėtų Europoje, gal kokiu nors kitokiu. Dėkui. Ponas Dės. Ačiū pirmininkė. Aš irgi norėčiau padėkoti e, kolegai iš, iš Vengrijos. Tikrai buvo puikus sprendimas įtraukti mūsų darbo tvarkę šį klausimą. Labai svarbu jį aptarti. Pone Bros, jūs minėjote, kad e, kainų reguliavimas yra geriausias būdas padėti bitininkams. Na, aš tarkime įsigyju medaus statinaitę iš vietinio bitininko, aš sumoku jam 5 eurus. Ar tiek pakaktų? Aš gal galėčiau sumokėti ir 6 eurus, jeigu uh, to reikėtų tam, kad bitininkas galėtų užsitikrinti orų pragyvenimą iš savo veiklos. Taip pat sakėte, kad daugiausia bičių kolonijų yra Bavarijoje. Taip ir yra, todėl kad uh, ūkininkavimas yra uh, propaguojamas, palaikomas per trečiąjį ramstį. Ir taip pat uh, e, jūs rodytos nuotraukos rodo, kad pievose vis dar auga uh, gėlių. Ir taip yra irgi dėl to, kad yra skatinamas ganyklų laikymas. Taip, jūs minėjote, kad labai nedaug, kad yra nedaug žydinčių augalų. Na, aš aš auginau ir pats nemažai žirnių ir pupų. Žinau, ką tai reiškia. Taigi Europoje mes turime spręsti tą trūkumą. Reikia stengtis, kad būtų ilgalaiką žydinčių augalų. O per antrąjį ramstį galima būtų uh, užtikrinti daug, didelius žydinčių pievų plotus. Taip yra padaryta Bavarijoje. Taip pat būtų galima uh, buferinės juostas sugražinti ir reikia iš tiesų tenktis, kad ūkininkai galėtų išnaudoti tas buferinės juostas, buferinės zonas. Ačiū, ačiū už tai, kad e, taip intensyviai diskutuojame šią temą šiandieną. Manau, kad buvo iškelta labai svarbių minčių kurias paminėjo ekspertai. Pone Maskė, man ne iki galo aišku, kodėl jūs sakote, kad bitės miestuose randa daugiau maisto negu kaimuose. Nes jeigu pasigilintume, tai tame, e, tame meduje, kuris yra suneštas iš miestų, yra labai daug žiedadulkių. Man atrodo, kad jeigu mes augintume daugiau baltyminių kultūrų ne tik Bavarijoje, bet ir kitur, tai padaugėtų maisto bitėms. Kalbėjote taip pat apie augalų apsaugą ir tam naudojamus produktus. Jų kažkiek reikia, bet jų, jų ir taip yra dabar naudojama mažiau negu buvo naudojama anksčiau. Dar, dar vienas dalykas, kas labai svarbu apskritai žemės ūkio kontekste, uh, tai yra tai, kad būtina dėmesio skirti bendradarbiavimui. Reikia stengtis, kad vietos ūkininkai susėstų kartu su vietos bitininkais ir pasikalbėtų, man atrodo, tai būtų visų labui. Iš tiesų bendradarbiavimas vyksta ir bitininkai mm, turėtų būti informuojami, ar ūkininkai planuoja e, kuo nors purkšti savo laukus, ar jeigu jie numinėja derlių kaip tik tuo metu. Na, man atrodo, tai padėtų. Yra labai daug gerų programėlių sukurta dabar, kurias galima naudoti savo išmaniosiuose telefonuose. Jie irgi padeda užtikrinti žemdirbių ir bitininkų bendradarbiavimą. Tas bendradarbiavimas tikrai mums padėtų. Ir, o be to, tai padės mums labiau negu pareiškimas, kad kiekvienas gyvenantis mieste turėtų turėti savo avilį. Dėkuoju, aš norėjau Jums priminti, kad mes kasdien turime valgyti ir kas kart, kai vartojame e, maistą, e, ne, nepagalvojame, ką val, e, valgytume, jeigu nebūtų vabzdžių nes daug didelė dalis mūsų maisto atsiranda dėl to, kad gyvena bitės, jeigu jos išnyktų, susidurtume su baisiomis pasiekmėmis, pristiktų maisto. 61 procentas mūsų maisto yra susijęs su bičių veikla. Dėl to turime kovoti už tai, kad apgintume, išsaugotume bites ir reikia, kad ES skirtų dotacijas e, būtent šiems tikslams. Aš kaip ir keletas kitų kolegų kreipėmės į Europos komisiją pernai ir reikalame, kad būtų privalomai e, įvestas, e, įvestos etiketės E, dėl kilmės šalies, kad būtų galima kovoti su klastotėmis, kurias matome šiandieną. E, medus e, mūsų yra tikrai aukštos kokybės, tačiau šiandien girdime labai daug dalykų ir mūsų vartotojai gana skeptiškai nusteikia yra dėl tų visų dalykų. Ir Man atrodo, kad etiketės galėtų leisti ir padidinti medaus kainas. E, norėčiau paklausti jūsų, ką jūs apie tai galvojate. Ar jūs galvojate, kad ženklinimas etiketėmis e, medaus būtų susijęs su aukštesnėmis kainomis? Ir ar e, vartotojai būtų pasirengę pirkti tokį brangesnį medų, kurio atsekomumą būtų galima užtikrinti? Uh, Taip pat mes esame girdėję, kad kai kurios valstybės narės importuoja medų iš trečių šalių ir eksportuoja toliau į ES pačios negamindamos medaus. Ir e, kodėl neįvestas reikalavimas dėl etikėčių ES viduje. Gracias, presidente. Bueno, a mí... Eh, yo... Dėkoju. Aš esu iš Galicijos. Galicijoje e, labai e, nemažai yra bitininkų, nemažai medaus yra pagaminama ir noriu paklausti svečių, ką jūs galvojate apie e, vapsvą, apie mm, vespavolutiną, taip jį vadinasi, kuri atsirado įvairiuose ES vietose. Ir noriu paklausti, kas iki šiol buvo padaryta, ką darė valdžia ir kokie bus žingsniai ateityje kovojant su šiuo parazitu. Profesor, wyczerpaliśmy listę mówców spośród pań i panów posłów. Jest szereg pytań. Myślę, że. Jau kalbėjo visi norėję, buvo užduota labai daug klausimų, taigi prašyčiau pono Šaps, atstovaujančio Europos komisiją, atsakyti į tuos klausimus. Bet jeigu būtų dar klausimų iš jūsų, tai jiems dar bus laiko. Prašau. Europos komisijos atstovui. Thank you, uh... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū taip pat trims pranešėjams. Jūsų pranešimai buvo labai įdomus, įdomios nuomonės. Bitininkystės sektorius tikrai yra labai svarbus. Ir norėčiau šiek tiek prisiminti kokios dabar yra įgyvendinamos programos šioje srityje. Šiuo metu pirmosius metus yra gyvendinamos apikultūros bitininkystės programos, kurios buvo patvirtintos praėjusiais metais ir taip pat yra vertinami rezultatai pasiekti per šiuos pirmus metus. Tuos rezultatus netrukus surašysime viskam popieriaus. Vienas dalykas, kas mums yra labai svarbu, tai yra tai, kad pavyko mobilizuoti 36 milijonus eurų iš, lė, iš turimų lėšų, taip pat e, tos programos yra kofinansuojamos tą pačią sumą ir iš valstybių narių. Taigi yra paskirta lėšų valstybėms narėms ir valstybės narės taip pat pačios įgyvendina savo bitininkysės programas tose programuose dėmesys sutelkiamas į keturias penkias svarbiausias sritis. Visų pirma, tai yra techninė parama bitininkystiai. Šiai sričiai skiriamas trečdalis e, turimų lėšų. Taip pat e, daug dėmesio skiriama kovai su bičių avilių parazitais ir lygomis. Tai yra irgi labai normalu, kad tam yra skiriama daug dėmesio, nes tai yra viena iš didžiausių problemų, visos valstybės narės ją akcentuoja. Taip pat nemažai yra skiriama bičio vilių transportavimui iš vienos vietovės į kitą, kad transportavimas vyktų kaip galima racionaliau. Taip pat yra skirta nemažai paramos avilių atkūrimui. Visą tai jau parodė, bent jau remiantis mūsų atliktų, at, atliktą apklausą, kurią atlikome praėjusiais metais rudenį, rodo, kad maždaug 17 milijonų bičių avilių padaugėjo Europos Sąjungoje. Ir aš manau, kad tai yra maž mažiausiai gera pradžia, nuo kurios dirbsime toliau. Kas yra aišku, tai kad reikėtų taip pat akcentuoti vieną iš pagrindinių sričių, tai yra kokybė. Kokybė ir importuojamo medaus kaina. Mes norėtume, kad e, norėtume rasti e, metodus, kurie padėtų mums išanalizuoti e, ir nustatyti tokius standartus, kuriuos turėtų atitikti į rinką pateikiamas medus. Taip pat tikrai norėtųsi, kad bitininkai galėtų uždirbti daugiau iš visų produktų, kuriuos sukuria. Ir iš e, medaus, taip pat iš propolio, iš bičių pienelio. Visa tai yra mūsų bendros koncepcijos dalis. Ir taip pat e, kalbame apie apdulkinimo e, paslaugas. Ūkininkai, bitininkai turėtų gauti atlygį už tai. Aš manau, kad Tokia dabar yra situacija, yra žengta neblogų žingsnių, gera kryptimi, bet tikrai nedrįstu teikti, kad jau pasiekėme tikslą, kurio siekėme. Ačiū. Labai ačiū. Dar vienas klausimas. Ponas Samborski norėtų jį užduoti. Dėkuoju pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ir už pakvietimą. Ir už tai, kad svarstome bičių problemas, nes jos yra tikrai didelės. Europos Sąjungoje matome didžiulius pokyčius žemės ūkio srityje ir tie pokyčiai jaučiasi ir bitėms, yra naikinamos jų kolonijos ir, ir panašiai. Jūs kalbate apie apsaugą. Taip, apsauga yra gerai, bet turėtume pasvarstyti, jūs taip pat turėtumėte pasvarstyti apie tai, kokie kryptimi turėtų eiti mūsų žemės ūkis. Ponas Maskė pristatė labai svarbius duomenis, kas buvo prieš dešimt metų. Vokietijoje buvo pusantro milijono bičių kolonijų, o dabar yra tik tai 750 tūkstančių. Taigi tik pusė, o kur visos kitos kolonijos? Dėl to privalome klausti savęs, kurie kryptimi turime eiti. Kur yra ta logika, kodėl Vokietijoje žuvo tiek daug bičių. Kopako Džeka atstovas taip pat sakė, kad 5 pro, tik 5 procentai bitininkų yra profesionalūs bitininkai, kurie moka kovoti su iškilančiais e, iššūkiais. O ką veikia kiti 95 procentai bitininkų? Jie. Ar jie gali išgyventi iš gaunamų pajamų? Klausimų yra labai daug. Lygiai taip pat galime klausti, kas laukia bičių ateityje. Dažnai diskutuojant apie bites su tam tikrais asmenimis, padarau štai kokią išvadą, kad ko gero bitės išgyventų, jeigu nebūtų žmonių. O žmonės ar išgyventų, jeigu nebebūtų bičių? Dėkui. Daugiau nematau norinčių užduoti klausimą. Vis tik matau. Kolega Tarabela. Ačiū pirmininką, trumpai, specifiškai noriu dėl rapidumo liekulės paklausti. Nebuvo papildomo tyrimo atlikto dėl jos, EFSOS trijų metų tyrimuose, tačiau m, mm, vertinant Belgijos situaciją, tikrai vienas prelegentas taip. M, mm, pranešė, kad yra kancerogeniška medžiaga ir tikrai labai problematiška aplinkosaugai, įkenkia naudingiems um, vabžiams, tame tarpe ir bitėms. Ir būtent noriu paprašyti komisijos pareikalauti, kad EFS atliktų papildomą tyrimą būtent dėl triekloprido molekulės uh, kaip dėl kitų molekulių buvo padaryta, kad būtų atliktas lygiai toks pat tyrimas. Prosimy naszych ekspertów, panelistów o odniesienie się krótkie. Dėkuoju, dabar suteiksiu žodį mūsų prelegentams, kad jie kiekvienas per tris minutės galėtų trumpai atsakyti į iškeltus klausimus. Senki nem akarja kezdeni, kezdem. Az jutott eszembe, aki a eredeti angolal beszélt, a képviselő úr. Kažkas turi pradėti, tai gal aš tada pradėsiu. Europarlamentaras, kuris kalbėjo anglų kalbą, uždavė nemažai klausimų. Tai pabandysiu atsakyti dėl nikotinoidų. Taip, mes irgi neturime galutinio sprendimo. Bet galvojant apie kolonijų skaičių, apie prasnalių bitininkų skaičių, reikia galvoti apie bitininkystės ateitį bendrai kaip būtų galima išlaikyti mm, medaus gamybą Europoje. Reikia mm, galvoti apie bidininkystę ir, aišku, tojose valstybėse, kur yra pagaminama medaus perteklius. Rumunija, Bulgarija, Vengrija. Galima galvoti apie medaus pardavimą per didmenininkus. Bet tuo pat metu reikia nepamiršti, kad vis tik tai mažmenininkai dominuoja. Tai yra toks reiškinys, kuris stebimas visoje Europos Sąjungoje. Deja, turime labai daug medaus iš Argentinos, Kinijos ir kitur. Kainos skirtumas yra didelis dėl tų penkių eurų. Uh, Vidurio rytų Europoje stiklainis medaus galbūt parduod, gali būti parduotas ir už 2 eurus, bet už tiek neišgyvensi. Tikrai įvertinus visa, visus gamybos kaštus tokia kaina nepakankama. Uh, ir visų bitininkų vardu aš sakyčiau, kad mums reikia užtikrinti sąžiningą konkurenciją medaus rinkoje. Kol kas to neturime. Darbo klausimas. Mm, dėl reguliavimo, dėl teisinių normų. Pakankamai turime teisinių normų ir nenorime, kad būtų pernelyg per griežtas reglamentavimas. Uh, Jeigu kažkas būtų keičiama teisės aktuose, reikėtų visų pirma galvoti apie tai, kad pavyzdžiui, jeigu pirkėjas eina į parduotuvę, pavyzdžiui, tėvai nori nupirkti medaus vaikams, kad jie galėtų sprendimą padaryti žinodami visą reikiamą informaciją. Pavyzdžiui, jeigu Belgijos uh, di, didžiuose priekybos centruose parduodamas medus, tai yra mišiniai 70 procentų iš ne Europos Sąjungos, 30 procentų iš Europos Sąjungos. Ką žino vartotas? Tai jie žino tik tai tiek, kad medus netkeliauja iš menulio ir tiek, bet informacijos nėra. Ačiū, norėčiau padėkoti už iškeltus klausimus. Vieną dalyką norėčiau patikslinti, ne 15 skirtingų, 15 skirtingų medžiagų ne meduje, bet e, žiedadulkėse yra. E, meduje e, likučių praktiškai nėra medžiagų. Čia labai e, vabžių e, ką pėdsakų, ką mes atrandame. E, medus yra kitokia situacija visiškai per pasarosius dešimt metų, ką mes stebime, kokia yra situacija. Šiek tiek mm, likučių, lyg ir daugiau stebima. Glifazatai naudojami Vokietijoje, pavyzdžiui, pavasarį galbūt tie kiekiai nėra labai dideli, mhm bet vis tik tai jie yra naudojami nupurkšti antrinės kultūras. Ir mes labai pasisakome už tai, kad būtų uždrausta ši medžiaga. Taip, teisingai draudžiama jos, jais purkšti laukus, bet mes norėtumėm, kad nebūtų galima e, jo, to šios medžiagos naudoti iš viso, nes dėl jos labai daug um, maisto nelieka bitėms. Baltyminės kultūros tai būtų alternatyva, bet iš jų nebūtų daug nektaro reikėtų galvoti apie, pavyzdžiui, e, laukin, laukinius linus, jie duotų ir nektaro, ir žiedadulkių. Ir jiem nereikia jokių pesticidų e, ir antrais metais. Tai tikrai būtų galima e, pripažinti tai kaip e, aplinkosauginių požiūrių svarbės vietovės. Turėtumėm, gal turėtumėm neversti versti uh, ūkininkus, bet skatinti ūkininkus nau, auginti tai, kas yra naudinga, naudinga bitėms. Ad... Juk yra labai daug bitininkų, kurie laiko vos mm, porą vilių, jie nenori pelnytis iš to verslo, tiesiog uh, laiko kelis avilius tam, kad bitės apdulkintų jų višnaitės, sodą. Man atrodo, kad reikėtų galvoti apie tuos bitininkus, kurie mm, turi 10 ir daugiau avilių. Aš pats, pavyzdžiui, turiu 15. Mm, man tikrai e, nerūpi e, koks tai verslas ir, ir e, ar mokesčiai, apmokesnimas gerai, 5 eurai už stiklainį gerai, bet jeigu palyginsi su tai kiek kainuodavo vokiškomis markėmis, tai aišku, šimtų procentų daugiau dabar, bet iš tiek neišgyvensi, ypač jeigu esi profesionalas, kuri nori iš, iš, kuris turi išgyventi iš bininkystės. Labai ačiū, tikrai labai daug klausimų, tai nebus įmanoma atsakyti į visus juos per tokį trumpą laiką, bet aš pasistengsiu bent į tuos, kurie man adresuoti asmeniškai buvo, būtent dėl e, ekologinės svarbos e, zonų, vietovių, kas yra labai svarbu bitininkystiai. Kopa požiūriu iš tikrųjų tai labai svarbus klausimas, nes aišku, eina kalba apie mm, žemės ūkį, e, kur svarbiausias interesas yra pagaminti kaip galima daugiau žemės ūkio produkcijos Ir ta, atrodo, tarsi bet kokie kitokie reikalavimai, kaip ir riboja jų galimybės išauginti kaip galima daugiau žemės ūkios produkcijos. Tačiau tai yra tikrai neteisingas požiūris. Aišku, stebuklinga burtulas dėlė čia mosterės nieko nepadarysi, bet e, akivaizdu, kad šiandien Nes tarsi atsitrenkiam į sieną, yra tiek daug dalykų, kad jau net nebežinai, kur pasisukti, ką pasirinkti. Šiandienos visuomenė tiesiog sudarė su tokia problema. Ir man atrodo, iš tikrųjų, svarbiausia yra tiesiog galvoti apie ateitį, ypač žemės ūkiją. Ir m, mm, bitės, man atrodo, yra labai iškus indikatorius ateities, kad je, jeigu. Um, E, jeigu bitės gerai gyvena, tai yra harmonija. Tai reiškia, kad tai yra harmonija tiek aplinkosaugio, žemės ūkio požiūrių. E, reiškia, kad aplinka gerai, yra gerose sąlygose ir tuomet produkcija gali užsitikrinti gerą. Ir tai atitinka ir vartotojų poreikis, ir tai leidžia kovoti su visomis lygomis, kurias sukelia na, tas neteisinga ta mytyba kuomet valgomas prastas maistas. Tai man atrodo, be to ir e, tai leidžia užsitikrinti padorės įvairias pajamas ir, ir leidžia užtikrinti gerą konkurenciją rinkoje. Taigi, svarbiausia ūkininkams suteikti priemonės, kurios jiems yra reikalingos, gaminti savo produkciją teisingai, teisingų būdų, užtikrinant harmoniją su gamta. Tai, tai tik tai to mums reikia. Ir dėl tų visų klausimų, kuriuos jūs uždavėte, dėl profesionalų, kurie gali pasinaudoti mm, visomis tomis apdulkinimo mm, metodikomis. Bitininkistė čia yra labai svarbi ir aišku, ir profesionalai galbūt negali užtikrinti tokio dalyko kaip tolygaus paskirstimo avilių, bet galvojant apie didžiulės tas žemės ūkio zonas, kurias reikia apdulkinti, tai aišku, galbūt tai čia jau reikėtų kalbėti apie tą pramoninę bitininkystę, profesionalus, kurie čia galėtų dirbti, bet žinoma, kad tie smulkieji bitininkai yra lygiai tokie patys labai svarbus ir komisija, aišku, teisingai sako, kad reikia padėti bitininkams išlikti savo vietose, užtikrinti e, apdulkinimą visose zonose, nes yra svarbios abi pusės. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy naszym. E, labai ačiū. Noriu padėkoti visiems mūsų prelegentams. Dabar paprašysiu mūsų prelegentų sugrįžti į salę, o į prezidiumą paprašysiu ateiti antros mūsų diskusijos dalies prelegentus. Žinoma, tikiuosi, kad ir mūsų jau kalbėję prelegentai pasiliks toliau mūsų diskusijose. Dabar mes turėsime uh, tris prelegentus - Thierry Dufresne, Piotr Medžinski ir Norman Karek. Dar kartą labai ačiū mūsų prelegentam, kurie jau kalbėjo. Proszę Państwa, rozpoczynamy drugi panel. Dabar pradėsime e, antrą diskusijos dalį. Ir reikės mums elgtis drausmingiau, E, pirmąją dalį šiek tiek užtėsėme, taigi reikės dabar trumpiau kalbėti. Pirmasis pasisakys ponas Dufren, kuris įkūrė Prancūzijoje bitininkystės stebėsnios centrą ar observatoriją. Taigi, prašom, žodis jums. Gerimas pirmininkė, norėčiau padėkoti jums. Dėkoju už pakvietimą. Jūs minėjote Asid Liuling, buvusią kolegę, kuri buvo tarsi krikštamote mūsų centro. Ir taip pat e, noriu Jums parodyti trumpą filmuką prieš e, E, kalbėdamas ir dar kartą dėkoju pirmininkė jums, taip pat visiems, kurie taip gausiai surinko, e, kad galėtume aptarti kartu bitininkystės problemas. Ir tai nepaprastai svarbu, norint mums sustikrinti tam tikrą energiją, kad mes galėtume dirbti kasdien ir užtikrinti, jog bitės klestėtų. Dabar trumpas filmukas prieš man pradedant kalbėti.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 Et vous, êtes-vous prêt à vous engager à nos côtés Je, je m'excuse parce que je ne sais. Atsiprašau, galbūt ne, per, negalite pamatyti teksto anglų kalba, bet aš pateiksiu, pristatysiu Jums mūsų centrą. Tai mes esame organizacija, kuri nes, nesiekia pelno ir mūsų pagrindinis veiklos tikslas yra uh, užtikrinti, kad išliktų ir klestėtų bitės, bitų uh, populiacija. Ir mes veikiame keturiose pagrindinėse srityse. Pirmasis, gal toks išskirtinis Europoje, uh, mūsų veiklos sektorius yra eksper, eksperimentinės populacijos ir mes turime apie tūkstantį eksperimentinių avilių Ir mes, e, žiūrėdami į šią e, populaciją, galime e, veiksmingai stebėti, kaip elgesi bitės ir taikyti mokslinius taikomosius tyrimus. Ir mes taip pat įkūrėme papildomai laboratorijas, ką tik matėte ją, ir ji užsima selekciją. Ji gilinasi į populacijos genetinės savybės į palikuonis ir siekiama, kad pavyzdžiui bitės būtų atsparios varo parazitams. Ir taip pat atliekami eksperimentiniai tyrimai siekiant išsiaiškinti, kaip užtikrinti spermatozoidų gyvybingumą. Ir e, panašu yra, kaip e, žmonių atveju labai e, E, didelis procentas spermatozoidų yra negyvybingi ir tai yra susijęs su bičių mirtingumu. Ir dėl to dirbtinis e, motinėlių, bičių motinėlių apvaisinimas yra labai svarbus dalykas. Trečia mūsų veiklos rytis yra e, tam tikras centras, e, kuris veikia Provence ir mes e, dirbame ten e, Purkerol konkrečiai viduržėmio jūros pakrantėje. Bandome mes atlikti tyrimus, kad būtų galima iš apsaugoti vietos bites, kurios ten jau labai seniai gyvena, tai yra vakarų Europos bitės arba juodosios bitės. Ir taip pat noriu pasakyti, kad mes taip pat esame įkūrę profesinio mokymo centrą. Šiame e, centre e, suteikiama informacija apie entomologiją bičių, taip pat apie sanitarius tam tikrus dalykus, selekciją, e, auginimą bičių ir mes šešis mėnesius, šešių mėnesių trunka kursai tie ir tokiu būdu žmonės, kurie nori dirbti kaip profesionalūs bitininkai, gauna diplomą, kuris yra pripažįstamas mūsų valstybėje. Ir noriu pasakyti, kad mūsų observatorija pirmiausia užsijima tuo, kad būtų išsaugotos e, bičių, bičių populiacija, kad būtų palaikoma bitininkystė. Ir taip pat mes suprantame, kokios svarbios yra bitės tiek apdulkinant augalus, tiek e, medaus, medų gaminant per pastaruosius dešimtmečius labai nukentėjo bitininkistės sektorius, e, pavyzdžiui, dėl e, bičių sveikatos problemų ir prieš tai kalbėjo prelegentai tą minėjo. Ir mes e, Manome, kad kol kas nepakankamai yra dirbama kovojant su šiais reiškiniais, nes e, ir bitininkystės sektorius nėra pakankamai struktūrizuotas. Aš norėčiau pakalbėti šiek tiek apie bitininkystę Prancūzijoje. Mes e, matome, kad Prancūzijoje šiai padėtis yra panašiai kitas ES valstybės narės. Prancūzijoje yra apie 42 tūkstančiai bitininkų ir jie turi maždaug milijoną E, avilių. 91 procentas bitininkų turi mažiau negu 30 avilių ir mes e, juos e, laikome bitininkais, kurių hobis yra bitininkystė. Bet jų veikla labai, bet jų veikla yra labai svarbios. 6 procentai Bitininkų turi nuo 30 iki 150 avilių. Jie dalį savo laiko skiria bitininkystėje, bet bit bitininkystė nesudaro pagrindinės jų pajamų dalies, jie užsima ir kitą veiklą. Ir tik 3 procentai e, visų bitininkų yra profesionalus e, bitininkai ir jie e, turi daugiau negu pusę šeimų ir pagamina beveik 60 procentų medaus. Ir mes, kaip sakiau, turime 402 tūkstančius bitininkų, bet uh, turime pa, nepamiršti, kad trečdalis iš tų žmonių tur, jau yra 61 maždaug metų, taigi bitininkai sensta. Ir kokia yra šiaip padėtis mūsų sektoriaus? Mes pastebėjome, kad po 2004 metų, kai buvo atlikti tyrimai, e, praradome 30 tūkstančių bitininkų, tai yra apie 40 procentų lyginant su 2004 2015 metais ir vidutiniškai pastraukė iš šios sektoriaus 2,5 tūkstančio asmenų. Taip pat sumažėjo e, labai daug avilių ir nuo 2004 metų sumažėjo 350 tūkstančių, tūkstančių bičių šeimų, kitaip tariant, 25 procentais. E, ir e, taip pat 30 procentų sumažėjo medaus gamyba ir e, ji mažėja sparčiau negu kad e, mažėja e, bičių. Mes žinome, kad 95 metais buvo pagaminama vidutiniškai per metus 35 tūkstančiai tonų ir dabar jau tik 18 tūkstančių, tai yra nuo 2000 metų. 2000 2016 metais 10 tūkstančių vidutiniškai buvo pagaminta ir tai reiškia, kad e, mes e, beveik e, tris kart daugiau, tai yra 60 procentų medaus, in, tris kart daugiau negu pagaminame, importuojame. Ir mes turime galvoti, kaip sumažinti medaus gamybos deficitą, bet tam reikėtų užtikrinti sveikatą bičių. Ir mes kasdien e, dirbame su mūsų centro darbuotojais ir e, reikia, galvojame, kad maždaug vieno milijono papildomai bičių šeimų ir reikėtų e, kad atsirastų daugiau profesionalių bitininkų, o ne tik bitininkų, kurie tarp kitos veiklos užsima ir e, bitininkystė. Taip pat reikia e, būtinai mums e, renkti jaunus bitininkus. Ir siekiančio tikslo reikia specialių mokymo programų, kad būtų galima užtikrinti, jog žmonės įgytų žinių, kurių kaip tik ir reikia tam, kad būtų galima užsimti bitininkystę toks, e, tokių programų nelabai kur Europoje iš viso yra iki šiol. Ir tokio e, profesinio e, mokymo būdu mes užtikriname, kad žmonės įgytų žinių bičių veisimo, selekcijos srityse ir tokiu būdu jie galėtų užtikrinti, kad išgyvens bitės. Aš norėjau padėkoti vienai parlamento nariai, kuri kalbėjo apie mūsų kasdienį maistą ir iš tikrųjų tai yra nepaprastai svarbus dalykas. 2015 metais balandžio 6 dieną, gerbiamas pirmininkė, jūs pakvietėte mane pasisakyti Europos parlamente ir aš uh, pristačiau e, tris labai konkrečias priemonės, kurių reikia imtis e, nedideliuotinai. Pirmiausia, atkurti populiacijas, bičių šeimas, reikia tą daryti selekcijos keliu, taip pat um, reikia stiprinti atsparumą varo uh, parazitams ir taip pat reikia kaip galima greičiau pradėti taikyti profesionalių bitininkų rengimo programas. Ir mes jau pradėjome dirbti ir pasiekėme pirmųjų labai neblogų rezultatų ir norėčiau pakvieti, pakviesti jūs atvykti pas mus ir pasižiūrėti, ką mes sugebėjome padaryti. Mūsų rezultatai pasiekti e, maždaug dešimties bitininkų ir ekspertų bitininkystės dėka ir mes uh, iš tikrųjų e, galime pasidžiaugti, kad jie e, yra labai patyrę ir kad e, dirba labai svarbų darbą. Ir mūsų įgyvenama programa leidžia užtikrinti, kad bitės, mes išvedame bitės bičių veislės, kurios yra atsparesnės virusams ir taip pat produktyvumas bičių šeimų yra E, aukštesnis. Mes turėtume taip pat e, pasakyti, kad mūsų gyvenama programa leidžia mums perteikti mums žinias e, naujiems bitininkams ir, pavyzdžiui, jie gali dirbti, jie gauna bičių veislės iš mūsų centro ir paskui patys gali užtikrinti, kad bitės bus genetiškai prisiderinusios prie aplinkos. Ir E, žinome, kad e, bičių šeimos e, atkeliauja iš visur, iš įvairių Europos kampelių, nebūtinai genetinių požiūrių tos veislės yra labai stiprios, taigi mes dirbame, kad jas pagerintume. Ir mes tikimės, kad profesionalus mokymas bitininkų bus panašus į tą, kurį mūsų centras pradėjo. Ir 2015 metais mes taip pat parlamente e, kalbėjome apie tai, kad reikia galvoti, kaip sumažinti medaus gamybos deficitą. Tam reikėtų daugiau negu e, milijono naujų bičių šeimų ir e, keletą tūkstančių naujų bitininkų. Ir e, mes suprantame, kad dėl to mokymas yra labai svarbus. Reikia pradėti, pavyzdžiui, e, mokyklose e, programas, e, ko nėra kol kas Prancūzijoje profesionalių kursų bitininkams, o paskui, kai žmonės baigtų tuos kursus, e, šitų mokymo kursą, jie galėtų e, susipažinti su darbu vietoje e, bytynuose. Ir mes jau ketiname plėsti savo veiklą šioje srityje. Mm, kitais metais pradėta bus tokia programa taikyti Žemės ūkio licėjuje JER ir taip pat Žemės ūkio licėjuje Nimo mieste. Ir mes taip pat e, turime nepamiršti, kad bitės e, yra labai svarbios ekonomikos požiūrių. Ir mes e, turėtume suvokti, jog bitininkystę reikia pripažinti kaip profesiją ir kad ta profesija būtų struktūruota labai gerai. Aš toje pirmininkė baigsiu, noriu tik tai užsiminti šiek tiek apie maisto saugumą, nes E, bitininkystės sektorius yra labai svarbus. E, mes turime e, taip pat galvoti apie tai, kaip užtikrinti maistą bitėms. Ir 19 e, birželio mes pradėsime labai e, plačią kampaniją, ji vadinsis bitės, e, gėlės bitėms. Ir jūs visi turbūt žinote, kad Monako princas Albertas II taip pat ir labai aktyviai remia bitininkystę ir mes kartu su juo E, pradėsime tą kampaniją ir e, norime, kad būtų numatyta viena diena, tai yra kiekvienų metų e, birželio 10 diena. Ir šiais metais birželio 10 diena maždaug 100 e, tūkstančių mūsų ambasadorių išbarstys apie 1 milijardą gėlių sėklų, tų gėlių, kurios užtikrina e, maistą e, bitėms. Taip pat profesionalai, tokie kaip sodininkai ar floristai, gėlininkai, informuos gyventojus apie augalus, kurie yra naudingi e, bitėms. Ir kai kurios įmonės, apie 800 jų Prancūzijoje 11 val. netgi 20 birželio sustabdys trumpam darbą, kad žmonės galėtų e, išbarstyti tas gėlių sėklas. Ir dar baigdamas noriu pasakyti, kad jeigu visur Europoje birželio 10 diena būtų, e, taptų gėlių bitėms diena būtų labai puiku mums visiems. Ir mes e, turime galvoti apie tai ir apie tai, kaip sustiprinti bitininkystės sektoriaus svarbą ir taip pat e, tokiu būdu padarysime bitininko profesiją patrauklesnę. Pan Piotr Menčicki. Na štai, Piotr Mančecki. Labai ačiū ponios ir ponai. Aš pristatysiu keletą pilotinių projektų ir iniciatyvų, kurių tikslas yra apsaugoti bičių sveikatą žemės ūkio kontekste. Reiškia, kalbėsiu daug maž apie pesticidus. Kaip viskas prasidėjo Italijoje? Šio amžiaus pradžioje buvo pastebėta labai žymus bičių kritimo lygis ir avilių skaičiaus mažėjimas. Ypač tai vykdavo kukurūzų auginimo laukuose sėjos metu. Įsigilinome ir pamatėme, kad iš sėjamųjų mašinų e, pasklinda e, pesticidai ir nusėda ant aplinkinių augalų. Remiantis šiais faktais, Italijos sveikatos ministerija 2008 metais išleido dekretą, kuriuo buvo sustabdytas trijų neonokatinoidų e, naudojimą - klotienidino, tiemetoksamo ir imidakloprido. Ir po to Žemės ūkio ministerija 2009 metais pradėjo trejų metų projektą apie net. Jis su bežionėmis visai nesusijęs. Ape angliškai yra bežionė, bet apie itališkai yra bitė. Taigi projekto tikslas yra atlikti mokslinius tyrimus, kurių E, tikslas būtų įsigilinti į priežastis ir mechanizmus, kaip yra kenkiama bitėms pastaraisiais metais. Ir taip pat e, tikslo, e, kitas projekto tikslas buvo stebėti bičių kolonijų sveikatą, kad būtų galima įvertinti, ar tų pesticidų naudojimo sustabdymas padėjo atkurti bičių sveikatą. Persiu iš karto prie rezultatų, nes neturime daug laiko buvo patvirtinta, kad pesticido dulkės e, pasklindančios iš siejamųjų mašinų ir nusėdančios ant aplinkinių augalų iš tiesų tampa prieinamos bitėms, kurios lankosi tose laukinė, e, laukinėse pievose ar kitose, ar kitų kultūrų laukuose. Mm, siejamųjų mašinų struktūroje nėra specialių filtrų, dėl to labai sunku sumažinti išmetamų pesticidų dulkių kiekių. Ir mes įvertiname, kokią, kokį poveikį daro pesticidų dulkės bitėms ir buvo nustatyta, kad net jeigu dulkių kiekiai yra labai maži, vis tiek buvo stebimi mirtini ir pusiau mirtini bitė, poveikiai bitėms ir taip pat neigiamas poveikis jų uh, kolonijų skaičiui. Tai taip pat buvo atliekamas didžiulis eksperimentas daugelie vietovių, jis truko dviejus metus ir buvo labai įdomu stebėti, kad nei vienu atveju sieklos, kurios yra apdorotos ir neapdorotos, nebuvo taip, kad e, pirmosios sėklos e, neždavo geresnį terlių tiek e, kiekio, tiek kokybės prasme. Tai reiškia, kad sėklo apdorojimas insekticidais yra visiškai nenaudingas dalykas. Ir vienintelis poveikis, ką tai daro, tai yra žala aplinkai ir be abejo ekonominė žala augalų augintojams ir bičių laikytojams. Po to buvo pastebėta, kad uždraudus pest, minėtus pesticidus, bitininkai mums ėmė siūsti, e, tai yra tų pranešimų skaičius, kuriuos mums atsiunčia bitininkai, praneždami apie keistomis aplinkybėmis skrendančias bites, sumažėjo. Tai yra tokių pranešimų iš vis nebeliko. Todėl buvo pateiktas pasiūlymas pradėti nuolatinį e, bičių sveikatos stebėjimą Ir aš norėčiau paklausti, gal būtų galima net pamastyti ir apie tai, kažkokią tai Europos ligmens sistemą skirtą stebėti bičių sveikatai. Mes parengėme pranešimą. Tai yra ataskaitų teikimo mm, sistemą, per kurią būtų galima teikti pranešimus spontaniškai. Čia yra keletą nuorodų pateikta, jūs galite į jas pasigilinti, paskaityti, ten rasite daugiau informacijos. Po to, kai apie net projektas baigėsi, ministerija nusprendė, kad tikrai svarbu yra stebėti e, bičių sveikatą ir pradėjo kitą trijų metų projektą, kuris šį kartą yra skirtas tik tai stebėsenai, nėra jo kontekste atliekama jokie moksliniai tyrimai. Bet e, stebėsena vyksta dviem, dviem kategorijomis. Visų pirma, yra aktyvi stebėsena, tai yra renkami pavyzdžiai ir jie analizuojami, kaip ir ankstesnėme projekte, bet šį kartą išaugo mastai. Vertiname 3000 kolonijų visoje Italijoje. Ir renkio, rinkome duomenis ne tik apie bičių kolonijas, bet ir e, apie toje, tose vietovėse augančius javus, kultūras ir panašiai. Taip pat yra e, grupė ekspertų, kurie vyksta iš karto į lauką, į, į, į lauką jeigu e, pranešimą apie žalą bičių sveikatai pateikia bitininkas, tai iš karto po to pranešimo mokslininkai vyksta į lauką ir e, ima mėginius, juos veža į laboratoriją, gilinasi į juos ir bando įvertinti, kas sukėlė realią žalą bitėms, taigi toks yra daromas poveikis realiu laiku. Tai yra ta pasyvioji stebėsena, kadangi veiksmai, aktyvus veiksmai remiasi gavus bitininko pranešimą. Čia aš pateikiau pavyzdį javų žemėlapio, kur čia įvertintas vienas bitinas tik tai. Toliau, kokie yra rezultatai? Maždaug pusė bitčių donelės pavyzdžių buvo nustatyta pesticidų liekanos. Kas yra bičių donelė, tiem, kurie nežino, kas tai yra. Bičių donelė tai yra pagrindinis maisto šaltinis bičių kolonijai. Bitės vyksta, skrenda iš avilio, surenka žiedadulkės, jas atneša atgal į avilį ir ten laiko ir ta, tos laikomos žiedadulkės vadinamos yra e, bičių duonelė. Tai yra pagrindinis, pagrindinis E, baltymų šaltinis, juo minta lervos ir jaunos bitės. Taip pat buvo nustatyta, kad bičių donelės mėginyje buvo rasta kai kuriais atvejais ne vieno, bet kelių pesticidų liekanos. Tai reiškia, kad e, bičių donelė mintančios bitės ar lervos gali patirti dar didesnę žalą tos liekanos buvo ir tų pesticidų, kurie jau yra oficialiai neleidžiami naudoti. Tai reiškia, kad daug ūkininkų vis tiek neteisėtai įsigyja ir naudoja draudžiamus pesticidus. Kokios yra pagrindinės išvados iš binet projekto? Geriau supratome, kokie laikotarpiai yra pavojingesni bitėms ir kuriuose regionuose jiems kyla didesnė ridika, rizika. Ir tai mums padeda, padės parengti rekomendacijas tiek bitininkams, tiek augalų augintojams apie tai, kaip būtų galima apsaugoti tiek bites, tiek aplinką. Ir taip pat buvo suformuota e, avarinė bičių gelbėjimo komanda. E, Tai labai yra svarbu. E, Italijoje yra kontaktiniai telefono numeriai, elektroninio pašto adresas, interneto svetainė, faksas kuo galima, e, per tai galima susisiekti su šia komanda, pateikti pranešimą ir per, per 24 valandas e, ta tyriejų komanda vyksta į vietą ir analizuoja situaciją. Čia yra taip pat keletas nuorodų į interneto svetainės, kur galite rasti daugiau duomenų apie BINET projektą. Ir taip pat jūs tikriausiai išdalins mano prezentacijos skaidrės, taip tikėčiausi. Bet dar pasakysiu, kad ir periodiškai yra leidžiami naujienlaiškiai, kuriuose yra e, apibendrinami nacionaliniai rezultatai. Tai tiek apie Italiją ir dar porą žodžių apie kitas tarptautinės iniciatyvas. Viena iš tokių yra apitoks, tai yra nepriklausomų mokslininkų grupė Ten nėra jokių beje interesų konfliktų. Mokslininkai gilinasi į, į bičių, į, į toksiškų medžiagų poveikį bitėms. Šita grupė buvo įsteigta beje Belgijoje. Ir šios grupės tikslai yra gilintis į pesticidų arba kitų toksiškų medžiagų poveikį bitėms, ne tik tai bitėms darbininkėms, bet ir taip pat kamanėms, Taip pat e, jų tikslas yra sukurti metodus, pagal kurios būtų galima analizuoti tą poveikį ir taip pat vertinti riziką, kad po to būtų galima apsaugoti bites žemės ūkio vietovėse. Bet pagrindinė veiklos sritis šios grupės yra padėti EFSA agentūrai renkti gairias, nustatyti, kur yra spragos ir tas gairias patobulinti. Tai reiškia, kad e, padėti e, kurti naujus tyrimo metodus, kuriuos galima irgi pritaikyti. Taip pat yra atliekami, e, taip pat yra būriama testavimo grupė, kuri pasigilintų ir EBPO siūlomus metodus. Tai paskutinė dabar mano skaidrė matote. Pagrindinės temos, su kuriamis dirba apie toks, tai yra e, e, toksiškų medžiagų poveikis bitėms, taip pat e, bičių kontaktas su toksiškomis medžiagomis aplinkoje ir taip pat naudojimo metodų standartizavimas. Šiuose interneto svetainėse galite rasti informacijos tiek apie koloks iniciatyva taip pat yra Pitoks ir taip pat yra, rasite B-Book žurnalą, kuriame yra irgi įdomios ir naudingos informacijos apie bites. Dėkoju. Labai ačiū. Labą dieną. Kalbėsiu apie bičių išsaugojimą, ypač kalbėsiu apie apis melifera melifera, tamsiai Europos medunešė bitė, mūsų vietinė bitė, kuri aišku, vadinama skirtingai skirtingose vietovose, ar tai a, um, airiška, ar tai a, britiška, Kornvalio a, bite taip pat vadinama yra. Ir tamsiaja bitė. Mes štai turime įvairius uh, bičių porušius Europoje, matome, jų yra gal 25 porušiai. Uh, vakarinės medunešės bitės Europoje ir e, Europoje iš jų yra kelios bent. E, vakarų, šiaurės Europą, tai yra Prancūzija, Belgija ir uh, Rusijos kai kurios dalis, tai buvo mm, būtent apis Melifera Melifera regionas, po to mm, į Italijos bitę, ligustiką, pietuose. Bitininkai labai mal, mielai ją laiko. Toliau turime karniką arba a, krainos bitę porą šimtų metų jau yra bandoma veisti bites ir aišku, bičių rūšis pas, pasiskleidė po pasaulį ir todėl mūsų vietinės ar karnikos bitės nukeliavo į Australiją, į Ameriką, paskui, aišku, kitos bitės importuojamos ir atgal į Europą. Ir čia šis žemėlapis yra istorinis, aišku, ir dabar situacija kiek kitokia. Um, Didžiojo Britanijoje yra tam tikras požiūris tarp vabžių e, išsaugotojų, kad iš tikrųjų e, medunešė bitė nėra mm, mūsų vietinė veislė. Tai iš tikrųjų galvojama, kad romėnai dar importavo bites į mūsų salas e, istoriniais laikais. Ir taip pat sakoma, kad jeigu bitės buvo kokio, kažkurios tai, mm, e, kažkurios tai gyveno e, Britų salyne, tai greičiausiai jos yra išnykusios. E, taigi dabar buvo parengtas apžvalgos dokumentas prieš keliarius, dokumen, keliarius metus žiūrint į istorinius, archeologinius įrodymus, biologinius įrodymus, kokia yra medunešių bičių situacija Britų salose. Manau, be jokių abejonių galime pasakyti, kad medunešės be, bitės tikrai Mm, e, egzistavo Britų salose nuo paskutinio e, ledynmečio prieš kelius tūkstančius metų. Ir dabar klausimas, aišku, e, kokios dabar bitės išlikusios. Čia mes turime duomenis, kurių, aišku, ekrane jūs neižiūrėsite, bet tai yra ES finansuoto projekto rezultatas prieš kokius 15 metų. Mm, jis vadinosi bičių įvairovė Europoje. Čia mes matome įrodymus, kad kai ir kuriuose e, Britų solino dalyse buvo ir um, Apis mellifera mellifera um, bičių populiacijos, kurios genetiškai e, skyrėsi, bet buvo labai panašios su kitais pavyzdžiais tų tamsiųjų bičių iš, iš Prancūzijos, iš Belgijos, iš Skandinavijos. E, ir tos bitės tikrai vis dar egzistuoja. Dabar truputėlį e, pažvelkime į kitą dalyką. Aš jau daug metų laikau bites ir tikrai man um, įspūdį yra padaręs toks dalykas, kad jeigu keli bitininkai susėda vienoje, viename kambaryje, vienoje salėje, ypač jeigu išgeria kokią taurę, tai pradeda ginčytis dėl įvairių dalykų ir vienas iš dalykų, dėl kurio yra labiausiai ginčiamas, yra tai, uh, kuri rūšis yra geriau kurioje vietovėje. Ir um, iki neseno laiko tie ginčiai buvo paremti visiškų informacijos nežinojimu iš tikrųjų, nes niekas realiai nebandė palyginti um, bičių rūšių standartizuotomis sąlygomis ir pažiūrėti, kokie moksliniai įrodymai galėtų pagrysti, kurios bitės yra geriau kurioje vietovėje. Uh, Dabar aš paminėsiu tokią organizaciją, kuri vadinasi Kolos jau mano bičiulis minėjo gal apie tai, 2008 metais komisijos biuras atsakingas už mokslus ir technologiją sukūrė tą organizaciją kaip um, informacijos tinklą, kad būtų galima apjungti mokslininkus, surinkti mokslinius įrodymus ir pažiūrėti, kodėl medunešės bitės žūsta, nyksta. Uh, tai yra organizacija, kuri tikrai išaugo nuo to laikotarpio ir dabar turi apie 900 narius iš 97 pasaulio pasaulio valstybių. Vienas iš pagrindinių klausimų buvo iškeltas, kokia yra kolonijų praradimo pagrindinė priežastis. Galbūt yra ta, kad mm, žmonės laiko tas bites, kurios yra netinkamos atitinkamos vietovės sąlygomis. Prieš keliarius metus e, kolos mm, sukūrė e, genotipo aplink ir, ir aplinkos, aplinkos sąlygų tarpusavio sąveikos eksperimentą. Tiesiog žiūrint, kokios bičių rūšis, kaip reaguoja į klimatinės sąlygas skirtingose šalyse. 16 mm, bičių mokslinio tyrimo organizacijų apsijungė ir įgyvenino šį bendrą eksperimentą. Kiekvienoje iš tų 16 vietovių, kurios pažymėto štai šiame žemėlapyje, mokslininkai ištyrė vietinę bičių rūšį, kokia jį ten bebūtų, ir dar dvi bičių rūšis, kurias panaudojo eksperimentui, pasirinko tokias veislės, kurios turėjo kaip ir gerai funkcionuoti esamomis sąlygomis ir tos bitės buvo laikomos tokiamis sąlygomis e, trejus metus mm, buvo jomis rūpinamas, rūpinamasi, nes buvo prižiūrimos įprastinėmis mm, bitingysės technologijomis, buvo nau, matuojama, kiek yra medaus, kaip kolonijos laikosi, kokie, kaip jos išgyveno. Mm. Rezultatai buvo paskelbti prieš porą metų. Štai čia yra pagrindinis rezultatų dokumentas. Po to yra dar gal šeši ar daugiau darbų, kuriuose yra išsameu pristatyti tie mm, rezultatai. Aš tik tai vieną gal pagrindinį tokį rezultatą jums įvardysiu, aš nesileisiu daugiau į detalės. Uh, Taigi, buvo pažiūrėta į kolonijų išlikimą eksperimento, per eksperimento visą laiką. Pradėjome nuo 100 procentų kolonijų ir paskui buvo stebima, per kiek laiko jos sunyko. Rezultatai neparodė, kuri bičių veislė buvo visuotinai gera visose vietose. Tikrai rezultatai eksperimentų neparodė, kad viena kažkuri vietovė lab, daug geresnė kitom, nei kitos visų veislių atveju. Pavyzdžiui, kad tarkim Ispanijoje bendrai daug palankesnės sąlygos bitininkystėje nei Norvegijoje ar panašiai. Ne, tokių rezultatų nebuvo. Buvo tiesiog žiūrima dėl, dėl išlikimo, kas buvo reikšmingas rezultatas ir reikšmingas statistinis pastebėjimas, kad kiekvienoje vietovėje vietinė bičių rūšis veislė atsilaikė daug geriau nei tos, kurios buvo introdukuotos iš kitur. Tikrai sudėtinga būtų pasakyti, kodėl taip yra, bet panašu, kad tos bitės, kurios toje vietovėje gyvena ilgą laiką, tarsi prisitaikė prie aplinkosauginių sąlygų ir m, mm, tikrai prie, prie e, ypač prisitaikė prie vietinių kenkėjų ir lygų rūšių. Dar aš norėčiau pakalbėti jums ir apie B4 Project. Tai yra B4 projektas, tai yra juodųjų bičių sugražinimas į mūsų salas, į um, Anglijos pietvakarius, tengiantis išsaugoti Junktinės karalystės konkrečiai juodąją bitę, Eipis malifera malifera, kaip aš jau ir minėjau. O ši bitė taip sakoma, turėtų būti labiausiai prisitaikiusių prie Britų salino sąlygų. Ir pirmasis klausimas buvo toks, ar iš tikrųjų ji vis dar egzistuoja Britanijoje, Kornvalyje konkrečiai, mm, tame regione. Ir tyrimai parodė, kad e, pietvakarių Anglijoje iš tikrųjų yra šios tamsiosios europinės medunešės bitės e, populiacijų kolonijų ir pietvakarių Anglijoje e, paimtų imčių e, e, atveju apis malifera malifera skaičius yra daug didesnis nei kitų. Vietinių mastelių tai reiškia, kad mažame salyne, pusė salyje esamos populiacijos tikrai yra rastos šios bitės. stengiantis toliau išsiaiškinti, kokia yra situacija, mm, neseniai yra finansuotas e, Plimuto universitete e, mokslinis darbas e, filosofijos mokslų daktaro laipsniui gauti, būtent dėl šių mūsų vietinių bičių situacijos, nustatant, kokios yra šių bičių savybės kad būtų galima sukurti atitinkamas strategijas, kaip tas bites reikėtų laikyti ir išsaugoti. Ir aš dar norėčiau paminėti tą B4 projektų rezultatas buvo juodųjų bičių rezervo sukūrė, sukūrimas Ečkom e, kalne, aš jau minėjau, rodžiau tai žemėlapį, tai buvo pasiekta bendarbiaujant su vietos žemvaldžiais ir um, tai ir, ir Prince Charles, ir um, Kornvalio grafienė kartu ir, ir, ir, ir kiti žemvaldžiai, kuriem priklauso žemės toje tai vietovėje, savanoriškų pagrindų sukūrė būtent tokį rezervatą, kur būtent saugomos šios bitės ir praeitą ketvirtadienį oficialus buvo atidarimas, tai čia yra interneto svetainės, kur galima surasti ir tokių informacijos. Ačiū. I tym dobrym akcentem kończymy. Dėkuoju. Baigsime optimis, optimistinę gaidą. Šią dalį klausimo. E, ponas Andriu, keletas kolegų noriu pasakyti, o pirmasis ponas Andriu. E, labai greitai. E, išgirdome iš svečių, iš pirmojo kalbėjusio šioje dalyje klausimo, uh, poreikį įdėkti ar populiarinti bitininko profesiją. Ir noriu padėkoti e, ponui Thierry Dufren už jo mintis, už jų e, darbą. Konkrečiai kalbu apie bitininkysės stebėsienos e, centrą. Iš tikrųjų, Reikia e, taip pat kalbėti apie tai, jog bitės turi būti prisitaikiusios, prisiderinusios prie kiekvieno skirtingo ekosistemos tipo. Reikia veisti tokias e, bičių veislės ir reikia dėl to akcentuoti, kokie svarbus yra moksliniai tyrimai. Ir reikėtų įgyvendinti atitinkamas programas. Labai svarbu yra įvairovė ir ši šiuo metu matome, kad trūksta tos įvairovės. Ir reikia kalbėti apie genetinius aspektus apie, ir apie ekosistemas. Ir jeigu mes e, pripažinsime, kad bitės labai svarbos yra e, apdulkinimui, tai turime galvoti apie pasiekmes. Taip pat noriu pasakyti, kad pernai bitininkysės sektoriuje buvo pradėtas gyvendinti bandomasis e, projektas ir kreipiuosi dabar į komisijos atstovus, noriu išsiaiškinti, kokie yra aspektai svarbiausi to e, projekto ir kiek tai susijęs su tais klausimais, kuriuos mes svarstame šiandieną. Dėkoju. Norėčiau padėkoti visiems svečiams ir jūsų visų trijų klausiu to paties dalyko. Kačiu. Kas būtų jums svarbiausia, ką, ką reikėtų jums e, keisti pirmiausia beninkystės sektorė, koks tas svarbiausias jums, kiekvienam šis klausimas? E, toliau kitas klausėjas. Dėkuoju, noriu padėkoti visiems svečiams. Labai kokybiški buvo jų pasisakymai. Aš atsiprašau, kad negalėjau dalyvauti pirmojo klausimo dalyje, nes turėjau kitame komitete dalyvauti posėdėje. E, bendroji žemės ūkio politika ir nacionalinės programos skirtos bitininkystėje. Mes bendrojo žemės ūkio politikos kontekste kalbame apie tai, kaip svarbu derinti mokslinius tyrimus, kad nesidubliuotų atskirose valstybėse narėse vykdomi tyrimai. Ir galbūt jūs galėtumėte mums papasakoti apie tai, kaip, pavyzdžiui, nacionalinės programos yra bitininkysės srityje įgyvenimos ir kaip e, vykdomos europinės programos šioje srityje, kaip jos tarpusavėje dera. Ponas Agnių. Dėkoju. E, du trumpi klausimai. Pirmasis e, E, pirmajam kalbėtojui, kalb... antrajam kalbėtojui jūs kalbėjote apie e, sėklų apdorojimą Italijoje. E, nežinau, kas tai yra, bet e, ūkininkai iš to visiškai neišlošia, jūs taip sakėte. Tai yra keista, nes ūkininkai perka medžiagos, kurios padeda apdoroti, paruošti sėklas E, prieš sėjimą, kadangi jie tikisi kažko iš to išlošti. Ir kyla pavojus, kad e, žlugs e, dėlius, nes ūkininkai galvoja, kad jeigu jie nenaudos tų medžiagų, tai neturės derliaus. Ir aš norėčiau paklausti, kodėl jūs sakėte, kad visiškai nenaudingos tos cheminės medžiagos. Taip pat Norėčiau kreiptis į poną Kerek. Gal jūs atsakysite klausimą, kurį per pirmąją dalį klausimo uh, pateikiau. Jeigu Kinija ir Ukraina uh, im, eksportuoja į Europos Sąjungą, tai galima sakyti, kad jų eksportuoja medų uh, galbūt jų žemės ūkis taip neišsivystęs, bet ir jav, e, kur žemės ūkis labai išsivystęs yra, eksportuoja medų Europos Sąjungą. Tai kas yra blogai su Europos Sąjunga? Panas Planagan. Kreipiuosi į pana Kareką. Jūs kalbėjote apie eksperimentą, kuriuo metu bandoma išsiaiškinti, kokiai e, bičių veisliai tinka kokia teritorija, bet jūs kalbėjote apie tai, kad Pavyzdžiui, e, bitės kilusios iš tam tikro regiono tame regione e, išgyvena geriausiai. Jūs minėjote trejus metus, o koks e, eksperim, ar buvo eksperimentai atlikti, kurie nustatytų, kiek reikia išlaikyti veislę bičių, kiek metų toje teritorijoje kitą veislę, kad ji taip pat duotų, būtų naši. Dabar suteiksiu žodį ekspertam, kad jie galėtų atsakyti. Dvi, tris minutės, gerai? Ponas Dufresne. E, kalbėtojas nesijungės mikrofono. Atsiprašau, sako kalbėtojas. Kalbame apie bitininkus. E, kalbėjome apie e, bičių mirtingumą 20-30 procentų. Kai 30 procentų e, bitininkas praranda bičių, tai jis praranda 30 procentų savo gamybos priemonių. Tai kas galėtų per metus savo leisti e, prarasti 30 procentų gamybos priemonių? E, ir bitininkai išgyvena labai sudėtingus laikus dabar. Jūsų klausimas apie teisės aktus Aš e, norėčiau paminėti teisės e, aktą, kuris užtikrintų e, bičių judėjimą Europoje. Mes turime kalbėti apie ekon... genetinį prisiderinimą. Ir mes turime suprasti, kad kartais genetiniai mm, selekcija ir genetiniai e, genetinės intervencijos e, yra tokio lygio, kad mes nebeatsekame e, tų veislių, kurios yra būdingos tam tikrai teritorijai. Reikia kur kas labiau reglamentuoti šią sritį ir taip pat reikia griežčiau kontroliuoti pes pesticidus, nes matome, kad labai grėsmingos tendencijos e, reiškėsi. Pavyzdžiui, spermatozoidai yra nebegyvygi, nebe, nebegyvybingi ir e, bitės motinėlės neapvaisinamos yra. Ir reikia e, suprasti taip pat, kad kartais naudojami dar tie pesticidai, kurie jau 30 metų uždrausti. Reikia sanitarnės kontrolės ir pesticidų kontrolės ir Europos mokslinio tyrimų politiką. Labai puiku, kad mes susitikom ir galime pakalbėti apie tai, bet manau, kad mes visi turėtume siekti, kad daugiau būtų europinių projektų ir kad mes visi kartu galėtume prisidėti atliekant mokslinius tyrimus. Dabar norėčiau uh, kreiptis į uh, kitus du prelegentus, kad mes galėtume iš tikrųjų dirbti kartu um, gyvendant mūsų programas. Taigi tiek. Dėkuoju. Atsakysiu į paskutinį klausimą. Kiek, e, per kiek laiko prisitaiko bitės prie vietos sąlygų? Veislės e, per tūkstančius metų pirmosios Europoje prisiderino. Eifis melifera e, tų bičių atveju. E, jos e, Rusijos vakaruose ir Airijoje visai kitaip elgtųsi. ir galbūt per 50 metų Pavyzdžiui, Šiaurės Amerikoje originaliai nebuvo bičių, kurios e, neša medų ir per šimtus metų jos prisitaikė. Europoje buvo vykdomi eksperimentai ir kai kas iš amerikiečių sako, kad tai nėra originali Amerikos e, veislė, bet Šiaurės Amerikoje e, ganėtinai per trumpą laiką prisitaikė bičių tam tikros veislės. Klausimas, kas yra blogai ES bitininkystės kultūroje ir kodėl ji negali konkuruoti su Kinija ar Ukraina? Ir e, kur kas e, brangiau kaina darbo jėga ES negu, pavyzdžiui, Kinijoje. Taip pat Europos Sąjungoje e, paklausa medaus yra labai didelė, o Britanijoje, man atrodo, bitininkai į, į, sugebėjo įtikinti vartotojus, kad Britanijos medus yra labai aukštos kokybės ir dėl to e, jis brangus yra. Ir visas Brit Britanijoje pagaminamas medus yra suvartojamas viduje šalies, bet taip pat mes ir importuojame e, medų ir jis labai pigus ir dažniausiai tai būna e, medus iš Kinijos. Trumpai atsakysiu apibendrai visus klausimus. E, apdorotos sėklos, kodėl e, žemdirbėjai jas naudoja, jeigu jos e, nedoda, tas apdorojimas neduoda jokios naudos. Atsakymas Italijos, pavyzdžiui, atveju. Rinkoje neįmanoma rasti neapdorotų sėklų, kurios būtų apsaugotos, neapsaugotos nuo įvairių e, vabzdžių kenkėjų. Aš noriu pasakyti, kad veikia galbūt veikia lobistai e, žemės agrochemijos pramonės lobistai ir dėl to kalbama, kad be jų, e, pavyzdžiui, be tam tikrų chemikalų neįmanoma išsiversti. Ir pesticidų e, pėtsakai maiste tikrai be, be jokios priežasties ten atsiranda, tiksliau, ne, nebūtina auga, augalus auginant jų naudoti. Ir aš taip pat noriu pasakyti, kad bitininkystės sektoriui turėtų padėti e, politikai, o ne rinka. Jeigu, pavyzdžiui, galėtų už nedidelę kainą pagaminti aukštos kokybės medų, tai tas medus vis tik neturėtų karaliauti rinkoje. Reikia politinių priemonių, kaip ir automobilių pramonės atveju. Dalies rinkos praradimas reiškia darbo vietų praradimą, o bitininkystės atveju tai reiškia, kad mažėjanti rinka labai neigiamai atsiliepia e, bitininkysės sektoriui, bet taip pat prarandama ta apdulkinimo paslauga ir tai turi labai rimtų pasiekmių. Negalima visko palikti laisvai rinkai man norėtųsi, kad būtų daugiau politinės paramos šiam sektoriui ir tai vargu ar prieštarautų laisvai konkurencijai. Paskutinis pastebėjimas būtų labai svarbu rasti galimybių užtikrinti uh, medų nešančių bičių laukinių bičių stebėsenos programai gyvendinti. ES lygmenių galėtų būti vykdoma tokia programa ir būtų labai gerai, jeigu būtų skirta lėšų tam. ES žemės ūkiui tai būtų labai naudinga. Kolos apitoks e, taip pat galėtų sulaukti tam tikros paramos. Kodėlgi ne? Proszę Państwa, bardzo dziękujemy panelistom. Myślę, że otrzymaliśmy. Labai ačiū visiems mūsų svečiams. Gavome labai daug informacijos ir savo ruoštų padarysiu keletą išvadų. Visų pirma, dėl medaus gamybos. Vien, viena vertus kalbame apie medaus gamybą, kita vertus kalbame apie apdulkinimą. Iš tiesų medaus vertė žmogaus sveikatai yra didžiulė. Iš medaus gaminama taip pat ir kitokių produktų daugybė, alkoholinių gėrimų, kitų produktų, taigi medus tikrai yra labai svarbus reikėtų pažiūrėti iš į, į tai, kaip bitininkai profesionalai galėtų gauti deramas pajamas, kaip būtų galima užtikrinti biologinę įvairovę ir turime savęs klausti, kodėl dialogas nevyksta. Šiandieną pas mus buvo atvykę žemės ūkio sektoriaus atstovai, gamintojų atstovai fitosanitarijos produktų gamintojai. Taigi šis sektorius turėtų skirti daugiau lėšų moksliniams tyrimams, kad būtų galima pagerinti naujų pesticidų kokybę, būtų galima išrasti naujus fitosanitarinius produktus. Reikėtų iš tiesų finansuoti tokią veiklą. kurti naujas fitosanitarius produktus, vairius produktus, kurie gerintų bičių sveikatą. Tai yra šio sektoriaus pareiga. Būtent ta, todėl yra tiesiog būtinas dialogas tarp įvairių sektorių. Kalbant apie e, profesionalus požiūrį, po, profesionalų požiūrį tai jis yra labai svarbus. Čia, aišku, negalima pamiršti ir mokymo, profes, profesinio rengimo, nes čia slypi didžiulis potencialas naujiems bitininkams. Nes dabar nemažai bitininkų yra mėgėjai, jie nėra profesionalai, o reikėtų juos sustiprinti ir atskirti, kas yra profesionalas, kas yra tik visiškai mėgėjas. Komisija yra vis tik tai labai atvirai nusiteikusi visokioms iniciatyvoms ir todėl ji galėtų skirti daugiau lėšų iš BŽUP E, skiriamų lėšų, bet mes turime daugiau ir paprašyti. Turime prašyti daugiau mokslinio tyrimų, daugiau lėšų. Nors visai neseniai e, vyko misija į Niderlandus, kur yra e, atliekamos specialios apdulkinimo paslaugos specialiuose vietose ir ta paslauga nėra tokia jau pigi. Gaila, kad ne vienas iš kalbėjusių ekspertų ne, paminėjo tokių įrenginių, kurie yra naujoviški ir irgi naudingi. Toliau dėl medaus importo. Jeigu, importuoj, importu, jeigu yra importuojamas medus, kuris netitinka standartų, tai už tai yra atsakinga yra e, komisija, yra tam tikros agentūros, kurios yra atsakingos už įvežamų produktų kokybę ir sveikatingumą. Kodėl tuomet į mūsų rinką patenka nesveikas medus. Buvo juk įvairių e, problemų, pavyzdžiui, dėl e, e, prastos kokybės jautienos ir tokia mes atsidūrė mūsų rinkoje ir vėlgi niekas negalėjo atsakyti, kodėl. Tas pats yra ir su medumi. Todėl čia norėčiau jau kreiptis į komisiją. Jie turi atlikti tai, kas jiems priklauso, kalbant apie užsienio prekių patekimą į mūsų rinką. Dar vienas dalykas - tai yra visuomenės nuomonė, žinutė, kurią skleidžiame visuomeniai, nes ji yra taip pat labai svarbi. Pavyzdžiui, kai ūkininkas naudoja fitosanitarnius produktus, jis turi turėti reikiamą informaciją, jis turi būti sąmoningas. Taigi čia įgavome labai svarbių pagrindinių žinių, kurios mums leis apie BŽP reformą po 2020 metų kalbėti, irgi turint daugiau informacijos. Taigi mes kviečiame jūs visus ir mus visus pradėti tarp sektorinį dialogą. Jį pradėjome jau ir čia, kadangi pas mus lankėsi ir gamintojų atstovai, ir, ir fitosanitarinių produktų gamintojų atstovai. Kągi, baigiame. Dar kartą noriu labai padėkoti ekspertams. Dar yra prašančių žodžių, bet tik dvi minutės, nedaugiau. Ačiū pirmininkė klausiausi diskusijų su susidomėjimu ir mano regione vyksta susitikimai su ūkininkais, su bitininkais ir ten tikrai matosi, kad verta yra organizuoti subalansuotas diskusijas, nes žemės ūkis be bitininkystės ir atvirkščiai negali egzistuoti. Taigi tikrai turime daug dirbti ir esu labai patenkintas tuo, ką pasakė Europos komisijos atstovas, kad e, jie taip pat kalba vis daugiau apie tai, kad reikėtų skirti lėšų apdulkinimo paslaugos teikėjams. Ir kaip pavyzdys yra e, Prancūzija, kur labai stipriai sumažėjo bičių skaičius Ir tai yra labai pavojinga, kalbant apie e, augalų apdulkinimą. Taigi reikia geros kokybės programų ir pakankamo lėšų kiekio. Toliau dėl bendrosios žemės ūkio politikos. Čia irgi galima būtų dar patobulinti labai nemažai e, jos komponentų, atsižvelgiant į bitininkų poreikius. Dar vienas dalykas. Negalima pamiršti ir jaunimo, jaunų, naujų bitininkų. Kalbama, kad dauguma bitininkų yra vyresnio amžiaus, o kai jų nebeliks, tai aš kas bus tuomet, aš nemanau, kad profesinis bitininkų rengimas yra vienintelis sprendimas. Visiškai ne. Juk yra ir smulkiųjų bitininkų, juos reikėtų palaikyti, jiems skirti paramą. Taigi labai džiaugiuosi, kad čia išgirdau ir, ir pasisakymą apie profesinį ugdymą nes tikrai bitininkystės sektoriuje profesinis rengimas yra labai silpnas. Dar kartą dėkoju ir Kopoko Džekos atstovui, nes su jų pagalba bitininkai tampa vis labiau e, pažįstami kitiems ir patys žino daugiau. Polas Džeba, Stetino regiono atstovas prie Berlyno. Tai yra Lenkijos šiaurės vakarų dalies regionas. Taigi jūs sakote, kad e, labai svarbu yra parama ir vietinių mastų. Taip, iš tiesų. Taigi dar kartelį dėkoju. Aš nebepristatinėsiu kito mūsų darbo tvarkės punkto, bet e, suteiksiu žodį iš karto pranešėjai, poniai Dančilai, kad ji pristatytų mūsų naują temą. Ačiū pirmininkė. Atsižvelgiant tai, kad e, žemės ūkis naudoja beveik pusę ES e, žemės, tai labai svarbu, aišku, kalbėti apie visas mūsų žemės ūkio, kaimo situacija ir statistika čia yra nepaprastai svarbi, galvojant apie kaimiškas vietovės, apie tai, kokį poveikį jiems daro klimatas ir socialiniai pokyčiai. Nuo 66 metų ES turi statistikos visą aparatą, tai paremta, aišku, teis, teisės aktais, kurie 2016 metais nustojo galioti, nes paseno. Todėl labai svarbu yra sukurti naują teisinę bazę. Ir reikia galvoti apie tinkamą lankščią statistinę struktūrą, kuri teiktų tokias paslaugas, kokių mums reikia, kad būtų integruota statistika dėl ūkių. Ir tai Vienas iš e, komisijos siūlomų reglamentų būtent ir numato, tai yra integruotų ūkių statistika, 2020 metų būtų tematinė statistika, būtų du ramščiai. Pirmas ramstis būtų e, žemės ūkio e, surašymas, 95 procentai būtų žemės ūkio apriepta ir matytumėm visiškai aišku ir tikslų vaizdą. Uh, m, mm, e, kaimiškame kraštovaizdį žemės ūkio kontekste. Toliau būtų, antras ramtis būtų moduliai, čia būtų imties, pavyzdžiui, renkama informacija, kaip komisija numato ir tai būtų trumpesni intervalai informacijos surinkimui ir apdorojimui. Taip pat būtų galima surenkti ir ad hoc tyrimus, pavyzdžiui, jeigu kažkoks yra labai aktualus poreikis dėl kažkokių tai politinių sprendimų, būtų galima taip mm, konkrečiu atveju surinkti mm, informaciją. Taip pat yra komisijos rengiamas ir antras pagrindų reglamentas dėl produkcijos veiksnių žemės ūkio gamybos rytyje, kad būtų ir terminai nustatyti ateityje Dabartinis pagrindų reglamentas sukuria pagrindą Europos statistikai, apjungti integruotą ūkių statistiką ir taip pat ūkių struktūrą informacija apie ūkio struktūrą, gamybos metodus, kaimo mm, plėtros priemonės, agri aplinkosauginės priemonės ir taip toliau. Tai būtų lanksti sistema, būtų ad hoc moduliai, moduliai paslaugos būtų tokiu būdu teikiamos ir uh, Tokiu būdu būtų patenkinami informacijos poreikiai, galvojant apie 2020 metų žemės ūkio surašymą ir 2023-2026 metų atitinkamai planus. Ir savo ataskaitoje mes nurodome, kad reikia tikslių duomenų, kurie būtų teikiami laiku ir kad jie būtų prieinami uh, ir, ir e, tinkami ir reikia mažinti, aišku, naštą ūkiams ES mm, ir nacionaliniams statistikos institutams taip pat. Teje žemės ūkio surašymas vyksta tik kas dešimt metų, o daugia metė finansinė programa nu, suformuojama septyneriems metams. Todėl būtų svarbu laikytis tokių pačių um, terminų, to, tokių pačių laikotarpių. Ir kit, tas žemės ūkio surašymas bus surinktas 2010 metais, kadangi 2010 metais buvo praeitas, tai reiškia daugiametis finansinės programos pabaigoje. Dabar, aišku, jau per vėlų yra bandyti sinchronizuoti šis du laikotarpius, tačiau galvojant apie ateitį, vis tik tai reikėtų galvoti, kaip būtų galima užtikrinti, kad informacija gaunama per ūkių surašymus būtų prieinama prieš pradant ten diskusijas dėl bžūp reformos, tam, kad būtų galima pagelbėti mums mūsų darbe. Ir todėl aš norėčiau paprašyti komisijos pasakyti, kada ketina pateikti kitą reglamento projektą ir, ir, ir jei manoma pasakyti, kaip bus galima dirbti lygiai grečiai su dabartiniu tekstu. Dziękuję. Mamy zgłoszenia następujące. Labai ačiū. Ar kas nors nori paklausti? Pone Hoibuš. Labai ačiū. Norėčiau padėkoti pranešėjai. Šis klausimas labai svarbus, kadangi statistiniai duomenys yra pagrindas mūsų sprendimams politiniams. Dėl to mes turime užtikrinti gerus, skaidrius duomenys. Taip pat manau, kad jeigu pažiūrėsime į skirtingus ciklus, tai pastebėsime, jog nepakankamai uh, E, svarbos suteikiama e, statistikai duomenys renkami kas dešimt metų, o žemės ūkio politika peržyma kas septynerius metus. Ir mes e, anksčiau iš diskusijų pastebėjome, jog statistiniai duomenys yra tikrai prasti. Jeigu turėtume skaidrius patikimus duomenys, tai tuomet nereikėtų, jeigu norėtume tokių duomenų, reikėtų ir žemės ūkio valdų e, elemento pamiršti. Taip pat ketvirta kategorija labai svarbi - asociacijos. Dar galime pasakyti, kad kartais įmonė turi e, smulkesnių padalinių ir tai turi atspindėti e, statistiniai duomenys. Taip pat, e, jeigu kalbam apie vieną valdą, taip pat turi būti aiškiai nurodyta struktūra. Ir mm, tai susiję su išmokomis e, gamybos struktūros skirtingos. Bendrosios žemės ūkio politikos parama įmonėms didesnėms e, turi vienodą, vienokį poveikį, o šeimos ūkiams visiškai kitokį ir e, reikia kalbėti apie atskirą kategoriją, kuri parodytų kokios, kokio pobūdžio yra įmonės. Dėkuoju, prašau kalbėti e, po dvi minutės. Dabar ponas Makartis. Dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju pranešėjai už jos pranešimų projektą. Tai labai techninis dokumentas. Politinė prasme galbūt netokia patraukli ši tema yra. Tačiau mes vis tiek visi turime suvokti, kokia svarbi statistika planuojant ateitį. Uh, Aš džiaugiuosi, kad pranešė pateikė visą eilę techninių pakeitimų. Pavyzdžiui, e, siūloma e, sėti statistikos duomenų rinkimą su e, bendrosios žemės ūkio politikos ciklu. Tai yra toks sveiko proto pasiūlymas. Ir taip pat turime užtikrinti, kad informacija padėtų tiek ūkininkams, tiek mums bet statistika gera tik tai tada, kai mes deramai ją pasinaudojame ir matome, kad problemos bendroje žemės ūkio politikoje aiškios iš statistikos tai mm, matoma ir matome, kad e, didėja atotrukis, sąlygos, e, pajamos skirtingos ir statistika tą jau seniai rodo. Turėtume taip pat e, įvertinti laimingus atsitikimus statistikoje. Airijoje, pavyzdžiui, pusė e, atsitikimų nelaimingų darbe e, įvyksta žemės ūkio sektoriuje ir mirtingumas yra penelyg e, didelis. Ir kai kuriuose šalise e, ši problema mirtingumas beveik neegzistuoja žemės ūkė, kai kur ji, tai rimta problema, bet mes turėtume pasinaudoti statistinę informaciją apie tai, kur egzistuoja ir e, siekti pagerinti padėtį. Taip pat reikia galvoti apie tipus informacijos - jauni ūkininkai, e, žemės e, tipai ir panašiai. Mes turėtume siekti pagerinti informaciją statistinę apie tuos elementus. Labai ačiū, pirmininkė. Norėčiau pasveikinti pranešė, padėkoti jai, nors kalbam apie labai techninį klausimą, bet e, turime nepamiršti svarbos šio elemento, kuri ir, ir šis dalykas bus svarbus ir ateityje. Komisija žemės ūkio politiką atitinkamai e, gali formuoti turėdama e, informaciją ir e, dabartinė situacija žemės ūkio sektorėje sudėtinga, nes nepakankamai atsižvelgiama į statistiką, bent jau nebuvo to padaryta kažkada praeitie. Negali būti taip, kad e, penk... kad e, pieno perviršys gamybos yra Jeigu komisija būtų atkreipusi dėmesį, dėmesį į tai e, deramų laikų, tai padėtis būtų kitokia, būtų atsižvelgta į e, rinkos e, galimybės priimti tokį kiekį pieno ir taip pat reikia galvoti, kaip pasitarnauti ūkininkams, jeigu kažkas yra siūloma ir nepagalvom apie tai, kaip užtikrinti, kad uh, rinka sugebės sugerti pasiūlą, tai kils problemų. Reikia tokiu būdu naudotis deramai statistiką ir užtikrinti, kad e, nebūtų problemų ateityje. Ponas Andžiu. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti e, pranešėjai, pasidžiaugti e, ponės Dančios darbu. Taip, tai yra labai techninio pobūdžio dokumentas ir, kaip sakė kolegos, mes turime akcentuoti tai, jog reikia suderinti e, surašymų laikotarpį su bendrusios žemės ūkio politikos laikotarpiais. Mes, kai balsuojame dėl e, bendrosios žemės ūkio politikos, turime turėti galimybę e, gauti, turėti žinias. Pavyzdžiui, kai komisija E, pradeda rinkti informaciją pagal klausimyną, mes turime e, siekti, kad laikotarpiai sutaptų, nes tokiu būdu mes galėtume užtikrinti e, deramą įsigilimą į šį klausimą. Tai yra labai aktualus klausimas, tas klausimas, kuris sprendžia pranešėjai ir norėčiau padėkoti jai. Ponas Valkarsel, prašom. Dėkoju, gerbiamas pirmininkė. Taip, iš tikrųjų matome, kad pasiūlymas yra labai techninio pobūdžio savo esme, tačiau taip pat reikia pasakyti, kad politinis aspektas taip pat yra pakankamai e, stiprus, nes tai yra susiję ir su biudžetu, biudžeto išvadomis vyriausybėms ir taip pat tai susijęs su įmonių ir e, žemdirbių veikla ir jų išlaidomis. Ir reikia siekti, kad būtų kaip galima veiksmingiau naudojamos lėšos e, mokesčių mokėtojų ir taip pat, kad būtų sumažinta biurokratinė našta ir mes turėtume ieškoti galimybių, e, kad galėtume turėti e, geros kokybės duomenis formuodami toliau bendrą žemės ūkio politiką ir priemonės, kurios būtų skirtos E, užtikrinti gerbuviui. Mes e, turime suprasti, kad e, reikia palengventi valstybių <clears throat> narių naštą, rengant statistinius duomenys. Portugalijai, Ispanijai ir Graikijai yra numatytos tam tikros išlygos, kurios e, atlieka apklausas surašymus vienais metais anksčiau. E, ir e, šiaip e, valstybės narėms kainuoja tie surašymai labai brangiai. Ir aš pateiksiu savo ruoštų vieną pakeitimą, kad būtų galima užtikrinti didesnį supaprastinimą ir sumažinti biurokratinę naštą. Dėkuoju. Dziękuję. Poprosimy przedstawiciela komisijai, paniom Kristinė Virts. Ačiū. O dabar kreipiamės į komisiją. Prašau atsakyti į užduotus klausimus. Pane Kristinavets. Labai ačiū, dėkoju už parengtą pranešimą. Pabandysiu atsakyti visų pirma iškeltą klausimą apie antrąją pagrindų reglamentą, kurį dabar ruošiame. Antrasis pagrindų reglamentas dabar kaip tik yra svarstomas su techniniais ekspertais, su valstybių narių atstovų grupėmis. Vyksta diskusijos kartu su komisijos atstovais ir mūsų optimistinis planas būtų parengti reglamento pasiūlymą iki kitų metų pabaigos. Bet grįžtant prie dabar svarstomo dokumento, tai kodėl yra apskritai du pagrindų reglamentai? Na, yra labai nedaug laiko. 2020 metais svarbu, turime atlikti žemės ūkio surašymą ir tai yra reikalinga, kad galėtume re, būsimą BŽUP politiką priderinti prie realios situacijos. Galiu pasakyti, kad žemės ūkio surašymas yra plataus masto praktika, kas dešimt metų atliekama, tai yra beveik tas pats kaip ir gyventojų surašymas. Ir būtent dėl to surašymai vyksta kas dešimt metų, bet e, tarp surašymų yra renkami vis tiek statistiniai duomenys, kurie turėtų tarnauti kaip e, statistinis pagrindas tarp surašymų tai ir ateityje tikriausiai taip praverstų organizuoti darbą. Bet ką norėčiau akcentuoti, tai kad tikrai svarbu yra laiku parengti teisinę bazę 2020 metų e, žemės ūkio surašymui. Ir žinome, kad yra kelios valstybės narės, kurios norėtų atlikti tokius rašymo metais anksčiau, o tai dar labiau daro mums spaudimą, kad e, teisinė bazė turėtų būti parengta iš tiesų pakankamai greitai. Dar vienas dalykas, ką norėčiau paminėti, jūs irgi labai teisingai pastebėjote, tai, kad politika keičiasi ir yra svarbu netgi kai atliksime 2023 ar 2026 metais tarpinės apklausas, kad tais metais irgi vertintume tai, kas yra realiai aktualu pagal naują bendrą žemės ūkio politiką. Ir čia irgi noriu paprašyti jūsų palaikymo, nes nėra lengva diskutuoti ir tarti su tomis valstybėmis, kurios turi rinkti duomenis pagal tas tarpinės apklausas. Taigi tikrai likus ne vieneriems metams tenka susitarti su valstybėmis narėmis, kaip jos rinks duomenis ir kokius duomenis rinks. Galbūt būtų tiek, tiek, jeigu reikėtų dar kažką patikslinti, ar turite kitų klausimų, mielai juos atsakysiu. Dėkui. Ačiū komisijai. Toliau žodis pranešėjai. Mums suteikta informacija labai svarbi, svarbu ją įsigilinti. Informacija ir duomenis, jie yra labai svarbus, kad suprastume mikro situaciją ir makro situaciją Taigi reikia e, remtis ir e, tuo, kaip duomenys renka, pavyzdžiui, EBPO, nes jie tikrai puikiai apdoroja turimus duomenys, galėtume imti pavyzdį iš jų. Tie duomenys, apie kuriuos kalbame, yra labai svarbus, e, norint stebėti BŽP. Prašau žodis pranešėjai. Dėkuoju pirmininkė, noriu padėkoti visiems kolegoms už išsakytas pastabas apie pranešimą, dėkoju komisijai už atsakymus. Norėčiau dar pridurti štai ką. Mes esame politinių sprendimų prieimėjai. Mums svarbu dėl to gauti statistiką, informaciją apie viską, apie darbo jėgą, apie jaunus ūkininkus, apie žemės apgyvendinimą, uh, e, ur, žalinimą, apie urbanizaciją, apie ekologinių e, tikslinių vietovių panaudojimą, taip pat e, apie miškininkystę. Tai tik keletas pavyzdžių, į ką reikia kreipti dėmesį ir kur svarbu rinkti statistiką visose tose sritise statistika yra gyvybiškai svarbi, norint priimti informaciją pagristus sprendimus ir formuoti žemės ūkio politiką. Taigi lauksiu jūsų pakeitimų ir tikiuosi, kad pavyks parengti tokį pranešimą, kuriame galėsime kalbėti apie galimybę suvienu, suderinti uh, įvairių tyrimų laiko tarpus ir duomenų rinkimą. Ačiū kalbėti apie pakeitimus. Jos galima pateikti iki birželio 6 e, vidudienio. Tiek e, mūsų šiandienos darbą baigėme. Dėkoju visiems kolegom, e, visiems, kas dalyvavote, vertėjams. Rytoj nepamirškite balsavimo kortelių.